Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, norėčiau pradėti mūsų šios dienos posėdį. Pirmiausia, ar galime patvirtinti darbo atvarkės projektą, ar nieks jam neprieštarauja. Ir čia norėčiau pasakyti, kad koordinatorių posėdis dėl organizacinių priežasčių perkeltas į rydieną nuo 9 iki 10 ryte. O balsavimas tada atitinkamai rytoj prasidės 10 valandą. Čia toks netipinis atvejis. Jei nieks neprieštarauja, tai tada tvirtiname posėdžio protokolą. Gegužės ketvirtos, penktos posėdžio protokolą. Šiandien pas mus yra dvi lankytojų grupė, grupės. Viena iš jų yra 16 narių grupė, tai Švedijos parlamento transporto komiteto nariai, sveikiname Jūs. Ir ponas Rikė yra pakvietęs e, Prancūzijos Pikardijos regiono e, kelių transporto atstovus Jie irgi šiandien mūsų posėdėje, taigi sveikiname ir juos. O dabar e, trečias darbo tvarkės punktas - kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas. Pranešėja yra ponė Elžbieta Katažina Lukačijevska. Jai suteiksiu žodį, matau, jinai čia sėdi. Taigi, prašom. Žodis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą, už visas pastabas, kurias gavau. Ir tikrai aš stengiausi atsižvelgti į visus pakeitimus, į visus pasiūlymus ir tikrai tikiuosi, kad galutinė nuomonės versija bus daugeliu jūsų priimtina. Priminsiu, Europos komisijos e, reglamentas keičia du dabartinius reglamentus e, dėl e, automobilių tipų nustatymo ir dėl lengvųjų automobilių taršos, tai vadinamas Euro 5 ir Euro 6 reglamentas ir taip pat reglamentas dėl transporto tipo mm, sunkiųjų transporto priemonių tipo nustavimo. Iš principo keičiamas, dab, keičiami dabartiniai reglamentai ir siekiama sumažinti gamintojams tenkančias administracinės kliūtis. Buvo pateikta maždaug 45 pakeitimai dėl pranešimo, o kalbant dėl kylančių klausimų, tai ko gero problematiškiausias klausimas buvo susijęs su CO2 ribos um, padidėjimo um, dujomis ir benzinų varomiems automobiliams bei metano prilyginimo CO2 klausimas. Kai kurie pranešėjai norėjo, kad apskritai būtų išbrauktos dalys skirtos šioms rytims, kiti nesutiko su, delego, su delegavimu ir mane, kad delegavimo reikėtų atsisakyti arba kreiptis į komisiją, kad būtų toliau vadovaujamas įprastinė teisėkuros procedūra. Kaip sakiau, šis dosie yra labai techniškas techninio pombūdžio buvo parengti du kompromisai. Vienas kompromisas dėl metano ir po konsultacijų su politinėmis frakcijomis nusprendėme, kad mes paragintime komisiją parengti reglamentą šios srities. Ir po ankstesnių diskusijų, analizės, pramonės atstovo apklausos ir kitų suinteresuotų šalių konsultacijų bei po atitinkamo dokumento parengimo, kur būtų parengtas tokio mm, teisės akto taikymas. E, tai būtų daroma, na ir Dar vienas svarstytinas klausimas - ribų nustatymas automobiliams varomiems um, dujomis ir kibirkštinio uždegimo uh, varikliais. Nežinau, kaip ir parinkti tinkamus žodžius. Iš tikrųjų, turėtume kalbėti apie dizelinu varomus automobilius, kurie e, iš tikrųjų žinome, kad e, labai stipriai teršia orą ir galvojame, kaipgi mm, pasiekti, kad jų būtų vis labiau atsisakoma. Na ir galvojama, kokiu priemonių reikėtų imtis. Ar teisėkuros pasiūlymai šį klausimą spręsti, ar deleguotaisiais aktais, ar apskritai reikėtų išbraukti tą dalį, kur kalbama apie ribinių verčių nustatymą. Aš norėčiau, kad būtų e, priimtas e, pasiūlymas e, dėl CO2 ribos padidinimo, būtent užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai nelemtų didesnių CO2 emisijų. Įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, buvo pateikta nemažai pateikim, pakeitimų ir aš stengiausi sureaguoti į visus pasiūlymus ir pastabas, e, remdamas ir savo patirtimi, ir konsultacijomis su suinteresuotomis šalimis, ir su konsultacijomis su gamintojais ir rengiau kompromisus, kurie, tikiuosi, jums bus priimtini. Ačiū. Ähm, Dėkuoju. Kristina Revo, šešėlinė pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui gerbiamą pranešėją už atliktą darbą, kuris labai naudingas ir dėkoju už visą bendradarbiavimą. Bet tų techninių dalykų yra labai svarbu žinoti ir tą, kad europinės išmetalų ribojimo normos yra uh, susiję ir su siekiu apsaugoti visuomenės sveikatą. Man tiek komisijos, tiek pranešimo uh, nuostatos atrodo eina tinkama linkme. E, labai svarbu riboti azoto išmetam, išmetalus, ypač miesto zonose. Be to labai svarbu mažinti anglę vandenilių e, išmetalus, pereinant prie automobilių, kurie naudotų gamtinės dujas, galėtume pasiekti europinius CO2 mažinimo tikslus. Aš norėčiau dar tam tikrų papildymų pasiūlyti, pasiūliau dalį pakeitimų susijusių su atitikties testavimu realiomis sąlygomis, nes norima, kad gamintojai atliktų testus realiomis sąlygomis, tai leistų užtikrinti, kad europinės normos būtų išlaikytos, nes ne visuomet ta situacija yra. Taip pat reikia, e, kad ši nuostata dėl testavimo realiomis sąlygomis taptų privaloma. Toliau metano įtraukimas į CO2 iš metalų apskaičiavimus. E, turime pasižiūrėti, ar šis pasiūlymas iš tiesų uh, skatintų naudoti alternatyves transporto priemonės. Dėl to aš e, prašau, kad komisija tokį pasiūlymą galėtų pateikti ne per deleguotusius aktus, e, tai yra pasiūlymą dėl metano įtraukimo į CO2 apskaičiavimą, bet kad komisija pateiktų apskritai naują pasiūlymą dėl metano įtraukimo į CO2 mm, e, išmetalus ir tokį pasiūlymą mm, galėtų patikti 16 metais. Ir taip pat e, esu pateikusi pakeitimų dėl ekologinio vairavimo. Kalbant apie azoto dioksidų ribų nustatymą, negalėtume dar įtraukti e, e, to į šį pasiūlymą, nes manau, kad jis dar nebūtų produktyvus ir siekiant e, paspartinti darbus šioje srityje, azoto dioksido ribų nustatymas turėtų būti per deleguotusius aktus Ir taip pat manyčiau, kad komisija reiktų nustatyti mm, pakankamai spartų darbo grafiką. Dėkui toliau, Jenny Forster. Dėkui pirmininkė, dėkoju pranešėjai už tokį kruopštų darbą. E, bus labai įdomu paklausyti aplinkos komiteto nuomonės. Mes džiaugiamės, kad dabar čia grįžtame prie bendro sprendimo, o ne prie deleguotųjų aktų, nes mes nepritarėme deleguotųjų aktų metodui. Dar keletą dalykų norėčiau paminėti. Kai kurie kompromisiniai pakeitimai mums yra primtini, kai kuriuos iš jų paremsime, bet mums kyla abejonių dėl e, išmetalų ribų, kai kalbame apie angliavandenilius ir kai kalbame apie šaltąjį užvedimą. Mes manome, kad šie pakeitimai nėra pagristi realiais faktais. Taip pat pasisakytume prieš tam, kad būtų privalomi sunaudoto kūro e, matavimo prietaisai. Bet apskritai pasižiūrėsime, kaip seksis su tais pakeitimais. Ir mes nepritarsime šiai nuomonėjai, nebus atsižvelgta į visas problemas, e, kurios mums svarbios. Bet, kaip jau minėjau, lauksime aplinkos komiteto nuomonės, nes čia yra šis, šis pasiūlymas yra labai svarbus ir labai rimtas. Dėkui toliau gezinamais. Dėkui pirmininkė, dėkoju pranešėjai, taip tema labai techninė, bet jinai taip pat ir labai svarbi, nes kalbame apie teršalų mažinimą, ypač uh, orą teršiančių dalelių, kietųjų dalelių kiekio mažinimą. Uh, Mūsų frakcijos pozicija kitokia, mes manome, kad metanas neturėtų būti įtraukiamas į šį pasiūlymą. Taip, tai yra šiltame efektą e, sukeliančios dujos, bet metanas neturėtų čia būti įtrauktas. Metanas paprastai įtraukiamas, nes jis e, turi poveikį klimato kaitai, bet sveikatai jis poveikio neturi. Taigi turėtume tą labai aiškiai pasakyti, nes žmonės, e, jei tas nebus aiškiai paaiškinta, galės galvoti, kad metanas toks pat pavojingas kaip ir e, anglijas dvideginis. Taigi, norint įtraukti metaną, manau, kad reikia dar papildomų studijų ir konsultacijų. Taigi mes manome, kad metanas neturi būti įtrauktas, mes nepritarėme pirmajam kompromisui. šiuo atveju taip reiktų mažinti metano išmetimą, bet šio reglamento prasme tas dalykas nėra aktualus. Dar vienas dalykas. Komisija čia pagal šį reglamentą gaus daugiau galių jei mes mm, čia turime galvoje deleguotusius aktus, kuriuos pati viena komisija gali primti, tai parlamento vaidmuo e, sumenkėja. Mes tikrai nepritarsime tokiems pakeitimams, kurie nori išstumti parlamentą. Dėl to mes pasisakome už bendro sprendimo procedūrą, o ne už deleguotusius aktus. E, toliau privalomi mm, suvartojimo kūro matuokliai, mes prieštaraujame e, tam, Daugelis transporto priemonių jau turi, ypač nesmeninio ne naudojimo. Taigi nemanau, kad čia turėtume siekti tų privalomų sunaudoto kūro matuoklių. Komisija jau buvo minėta, rengia nuostatas dėl testavimo realiomis sąlygomis. Tai e, manau, turėtume palaukti pirmą komisijos rezultatų ir tada svarstyti ribinės vertės. Neužbėgti už akių komisijos darbų šioje srityje turėtume judėti į priekį palaipsniui. Tam pritarė ir mano frakcijos kolegos mes balsuosime kitaip negu kad siūlo pranešėja. Manome, kad turime siekti protingo kompromiso, kad galėtume pagerinti oro kokybę, kuri kenčia dėl automobilių taršos. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už tokį techninį pranešimą. Aš čia neminėsiu pakeitimų. Manau, kad turėtume siekti visiems primtino kompromiso, nors frakcijos nepritarė kai kuriem pakeitimam. Kalbant apie techninius aspektus, manau, kad judame tinkamą linkmę. Ir tai leis mum mažinti išmetamosius teršalus, bet turime taip pat pažiūrėti plačiau į visą šį aspektą, pažiūrėti, kaip mes planuojame e, miestus, jų raidą, e, kaip planuojame viešąjį transportą. Prieš COP21 susitikimą turime pagalvoti, kaip geriau mums žengti į ateitį. Turime turėti galvoje, kad užterštas oras nužudo daugiau žmonių negu transporto nelaimingi atsitikimai. Taigi, tai yra rimtas klausimas. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Aš manau, kad teršalų išmetimo mažinimas Kad ir koks būtų jų šaltinis, turėtų būti mūsų absoliutus prioritetas. Ir aš manau, kad šio rekomendo peržiūrė suteikia mums puikią progą pagalvoti apie teršalų tai išmetimo ribinės vertes. Tačiau komisijos pasiūlyme nepaminėtos jokios priemonės, kurios realiai padėtų mums mažinti teršalų išmetimą. Čia yra numatytos tik lankstumą didinančios priemonės skirtos valstybėms narėms. Aš suprantu, jei aš gerai supratau, kai kas pritarė tiems pasiūlymams, kai kas e, gal netiek palankiai jos e, vertina, bet daugiausia pastabų susilaukė pavarų perjungimo indikatoriai ir degalų suvartojimo skaitikliai. Bet degalų suvartojimo skaitikliai tai yra vienintelis šio dokumento pasiūlymas, kuris realiai gali mums padėti mažinti teršalų išmetimą. Mes e, išnagrinėjome pirmąjį kompromisinį pakeitimą, nes tenai siūloma atsižvelgti į teršalų išmetimų, visų cheminių medžiagų išmetimus ir vertinti juos CO2 ekvivalentu. Ir numatyti ribas, e, tų išmetimų ribas e, asmeniniams automobiliams ir lengviesiams komercinės paskirties automobiliams. Mes nemanome, kad gamtinėmis dujomis varomoms transporto priemonėms reikia skirti kažkokias nuolaidas, kažkokias ypatingas sąlygas. Todėl mes negalime pritarti pirmajam kompromisui. Nes mes nemanome, kad reikėtų leisti šiems, šioms transporto priemonėms išmesti daugiau e, angliavandenylių e, nei kitoms transporto priemonėms. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Akivaizdu, kad negalima reaguoti į taršą tokiomis priemonėmis. Mes visi žinome, kad reikia pirmiausia skatinti perėjimą prie atsinaujančių energijos šaltinių, bet visiems apie tai žinoma, todėl aš nieko toliau nesigilinsiu detalės. Komentuodama šį dokumentą, galiu pasakyti, kad mes manome, kad kaip tarpinį žingsnį galima būtų pasiūlyti e, kitaip skaičiuoti metano e, išmetimus. Ir Daugiausia klausimų mums kelia procedūra. Jau, jau keli kolegos kalbėjo apie deleguotusius aktus. Man atrodo, kad kai mes kalbame apie taršalų išmetimus, turėtume nepamiršti, koks vaidmuo tenka Europos parlamentui. Aš manau, kad mes turėtume reikalauti, kad būtų laikomas įprastinės teisėkuros procedūros. Mes pateikėme taip pat pakeitimus, kuriuose reikalaujame, kad komisija pateiktų mums naujų teisėkuros pasiūlymų. Nes, pažiūrėjau, šio pasiūlymo poveikis aplinkai nebuvo vertintas. Apie tai buvo kalbama šešėlinių pranešėjų susitikime Ir kol kas niekas mums nepaaiškino, kodėl taip yra. Taigi mes pateikėme savo pakeitimus, kuriuose prašom daugiau informacijos pateikti. Pirinkas dėkoju, Markos Piper, Vandelkul ir dar vienas kalbėtojas, prašyčiau neviršyti vienos minutės. Markus Piper. Ačiū pirminkė. Mūsų CO2 išmetimo mažinimo sek, tikslai transporto ir energetikos sektoriuose yra labai ambicingi. Reikia vaizdu, kad e, tie tikslai gali pakengti ES pramonės konkurencingumui. Todėl nustatydami tikslus turėtume rūpintis tuo, kad jie, juos galima būtų realiai pasiekti. Būtent todėl mes ir pateikėme pirmąjį kompromisinį pasiūlymą. Jei nebus e, reglamentuojami metano e, išmetimai, jokios žalos nepadarysime. Antra, Reikia nepamiršti, kad visuomet reikia atsižvelgti į tai, kaip mūsų tvirtinami teisės aktai paveiks mūsų pramonės ateitį. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad mes pirmiausia esame transporto komitetas, o ne aplinkosaugos komitetas ir turime nepamiršti, koks yra mūsų vaidmuo. Mane labai neramina tai, ko galime tikėtis ateityje. Mes dirbame su įvairi, įvairiais komitetais Ir dabar panašu, kad bandoma tam kompromisui pirmajam pakengti. Nemasinė apie tai kalbėjo. Ačiū. Apie tai kalbėjome, kai tik tai pradėjome svarstyti šį dokumentą. Jau tuomet minėjome, kad čia yra atsakingas už šį klausimą ne tik mūsų komitetas, bet ir aplinkosaugos komitetas. Ir minėjome taip pat, kad mums reikia nustatyti ribinės vertės tam, kad būtų aišku mūsų pramonės atstovams, ko galime tikėtis ateityje. Nagrinėti visus šios e, techninius klausimus, techninės detalės e, nėra lengva, bet mes turime suprasti, kad jeigu mes nustatysime per negriežtus tikslus, tuomet e, tai vienaip ir kitaip paveiks mūsų pramonę. Ir akivaizdu, kad jį tinkamai parinkti tikslai gali gali paskatinti pramonę ieškoti naujovių ir galbūt gal net kaip tik griežtesni tikslai gali būti didesnė paskata toms naujovėms kurti. Ačiū pirminkė. Norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Dėl šio dokumento šiame dosie kalbama apie taršą, apie aplinkosaugą ir įvairias dujas ir kietasis dalelės, kurios daro žalą žmogaus sveikatai. Pirmiausia dėl to, kad e, tos dalelės taršia orą. Tai yra, e, kalbame apie įvairias dujas ir azoto dioksidus ir įvairias kitas dujas, kurios susiformuoja degimo procese. Tos dujos patenka į orą ir anglijas e, dioksidas pavyzdžiui, sudaro didelę dalį išmetamųjų, automobilių išmetamųjų dujų. Ir visas tos cheminės medžiagos e, daro didžiulę žalą žmogaus veikatai. Būtent todėl mes ir kalbame šiandien apie teršalų išmetimą. 2011 metais mes kalbėjome apie CO2 e, išmetimo e, ribojama ir tuomet buvo numatyta, kad numatytas techninės standartas, pagal kurį kitų dalelių bendras skaičius negalėjo viršyti 130, o suvartojamų degalų 100 km kiekis turėjo būti nedidesnis nei 5, 5 litrai smulkesnioms transporto priemonėms. Bet kasgi dabar vyksta? Komisija turėtų, turėtų tikrai įsigilinti šį klausimą. Pirmingas nutraukė kalbėtoje. Jūs kalbėjote per nelik ilgai, o aš dar turiu sutikti žodį ir kitiems e, kolegoms. Ponas Vanski, komisijos vardu. Thank you very much, Chairman. Uh, good afternoon. Ačiū pirmininkė, laba diena. Komisijos vardu neturime ypatingų pastabų. Norėtume padėkoti pranešėjai už visus pateiktus pakeitimus. Manau, kad jie eina tinkama linkme ir yra bendras vardiklis su Europos komisijos pasiūlymu būtent sumažinti automobilių išmetamus teršalus ir padidinti e, energijos vartojimo veiksmingumą. Taigi matysime, kaip rytoj bus balsuojama komitete. Ačiū ir dabar pranešėjai žodis dar kartą. Ačiū. Jeigu galėčiau, tai visiems asmeniškai padėkočiau ir atsakyčiau visiems asmeniškai. Tačiau tai neįmanoma dėja, norėčiau tik tai sureaguoti į pirmą kompromisą, pastabą dėl pirmo kompromiso, dėl metano. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mes čia atmetėme deleguotojo akto galimybę. Mes kreipėmės į komisiją, kad būtų taikoma įprastinė procedūra, kad būtų padarytas poveikio vertinimas po to, kai įvyks konsultacijos su pramonės atstovais. Taigi, kai komisija teiks tokį pasiūlymą, jeigu komisija manys, kad e, tas pasiūlymas, jeigu mes manysime, kad tas pasiūlymas mums netinka, tai mes jį atmesime ar svarstysime, ar teiksime pakeitimus. Taigi, aš norėjau tikrai sutaikyti visas nuomonės, jas atsižvelgti ir norėčiau padėkoti dar kartą visiems šešėlėms pranešėjams, e, taip pat komisijai. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlinėms e, pranešėjams. Rytoj balsuosime 10 valandą dėl šio pranešimo. O dabar perikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Latvijos transporto ministro pranešimas dėl pirmininkaujančios valstybės narės išvadų. Ponas Andris Matys prie mūsų prisijungė ir dabar žodis ministrui. Ačiū pirmininkė. Ponas Kramė, ponai ponės, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir informuoti Jūs apie tai, ko buvo pasiekta pirmininkaujant Lenkijai. Praeitą savaitę Luksemburgė susitiko transporto ministrai ir sutarė dėl bendro požiūrio dėl pasiūlymo, dėl direktyvos, dėl techninių standartų, techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams. Iš tikrųjų, ir pirmininkaujantį valstybę, ir valstybės narės e, dirbo sunkiai, kad patobulintų pirminį pasiūlymą, e, nustatytų tinkamą geografinę aprepti ir atsižvelgtų į techninio komiteto nuomonę ir komisija labai konstruktyviai taip pat dalyvavo šiame darbe. Birželio pradžioje valstybių narių nustatytas pare, atliko svarbu parengiamai darbą, kad būtų pasiektas sutarimas galiausiai, kurio taip reikia ES vidaus vandenų e, sričiai. Ir tikimės, kad kita pirmininkausianti valstybė, Luksemburgas, jam pirmininkaujant bus pasiektas e, ir tarp institucinis susitarimas dėl šios direktyvos. Toliau e, sausumos transportas Latvijos pirmininkaujantį valstybę. Iš tikrųjų, daugiausia dirbo, ko gero, geležinkelių srityje. Ir turiu pasakyti, kad mes rėmėmės Italijos e, pirmininkavusios darbo rezultatais, jos pasiekimais. Na ir taip pat mes dirbome ir dėl teisės aktų skirtų tarvalstybinėms nuobaudoms, kurios teisės aktai, kurie skirti padidinti eismo saugumą Europoje. Kalbant apie eismų saugumą, norėčiau pasakyti, kad praeitą savaitę transporto ministrų taryboje komisija pateikė savo informaciją um, dėl kelių eismo saugumo programos 2010-2020 metų laikotarpiai. Taip pat ir pirmininkausiantis Luksemburgas ketina skirti nemažai dėmesio šiai temai ir spalio mėnesį bus surinktas renginys šią temą. Norėčiau grįžti prie geležinkelių. Dar sausio mėnesį mes sakėme, kad geležinkeliai bus vienas iš pagrindinių pirmininkaujančios e, Latvijos prioritetų. Na ir mes tikrai nemažai nuveikėme šioje srityje, svarstamas ketvirtasis geležinkelių paketas ir mes e, pasiekėme nemažai pažangos, kalbant apie pirmąjį ir antrąjį ramstį. Kalbant apie rinkos ramstį šiame teisės aktų pakete, mes e, Parengėme ir nagrinėjome kai kuriuos pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl tinklo valdymo. Na ir parengėme dirbą tolesniam Italijos darbui, jai pirmininkaujant. Aš taip pat raginau kolegas teikti pasiūlymus um, tarybos darbo grupių lygmenių Na ir kalbant apie tinklo valdymo struktūrą, svarbu kalbėti apie infrastruktūros valdytojų vaidmenį, kiti klausimai turi būti sprendžiami. Na ir e, techninių lygmenių buvo tikrai padaryta nemažai darbo ir mums pavyko rasti sprendimus daugeliu klausimų. Mūsų pirmininkavimo metu daug buvo dirbama e, su kompromisiniais tekstais. Tai buvo pirmieji kompromisiniai tekstai paskelbti nuo tada, kai 2013 mm, m. pradžioje buvo pateiktas pasiūlymas dėl e, geležinkelių paketo. Na ir aš džiaugiuosi, kad likščiolinis darbas buvo pakankamai vaisingas ir kad mes iš tikrųjų ryštingai einame bendro sutarimo linkme ir valstybės narės toliau nenuleidžia rankų. Taigi aš e, džiaugiuosi, kad Luksemburgas ir Luksemburgo ministras ponas Bauš yra pasirengęs toliau aktyviai dirbti ir siekti sutarimo ne vien tarybos lygmenių, bet ir galiausiai sėkmingai užbaigti dėrybas su parlamentu šiuo metu pabaigoje. Kai dėl techninio ramščio e, šio teisės aktų rinkinio, e, diskusijos dėl jo dar nesibaigė ir mes tikrai toliau turime siekti sprendimų dėl visų probleminių klausimų. Taip pat turime atsižvelgti į pramonės e, palaikomus sprendimus. Na ir dar pirmininkaujančios valstybės e, vardu norėčiau padėkoti Jums už Jūsų konstruktyvų bendradarbiavimą ir už jūsų dalyvavimą dirbant ir su techniniais, ir su politiniais šio sudėtingo dosie klausimais. Netrukus vyks trialogas ir tikėkime, kad tai bus paskutinis trialogas šio klausimu. Mm, liko dar neįspręstų klausimų dėl deleguotojų ir įgyvendinimo aktų bei pereinamojo laikotarpio. Tai yra paskutiniai probleminiai klausimai prieš mums pasiekiant sutarimo pirmininkė, Gerbimi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai dirbę su techniniu mm, geležinkelių paketo ramščiu. Pastarųjų mėnesių darbas mm, atvedė mus iki šio taško. Žinau, kad iš tikrųjų ne viskas dar padaryta, tačiau yra vilties pasiekti sutarimo. Mes turime atsižvelgti į pagrindinį techninio ramščio tikslą, būtent teikti paramą pramoniai, paremti pramonę. Atsižvelgiant į padėtį tarptautinėse rinkose, visiškai akivaizdu, kad mes turime galvoti apie tai, kokia padėtis yra už ES ribų. Ir dėl to ES institucijos turi daryti viską, e, kas jų galioje, kad padėtų ES geležinkeliams. Kolegos, aš tikiu, kad įmanoma pasiekti sutarimo per šią savaitę vyksiantį trialogą. Toliau norėčiau pereiti prie aviacijos klausimų ir kaip jie sprendžiami taryboje. Nepaisant sunkumų, pirmininkaujantį Latviją e, dirbo su, toliau su pasiūlymais, kurie buvo pradėti e, svarstyti dar pirmininkaujant Lietuvai ir Italijai. Būtent e, oro, transporto, mm, oro transportu keliaujančių keliaivių teisių. Ir mums iš tikrųjų diskusijų metu pavyko pasiekti nemažos pažangos. Tačiau, nepaisant kompromisu, kuriuos pateikė pirmininkaujantį Latviją, vis dar neišspręsti klausimai dėl kompensacijų, dėl mm, praleistų skrydžių. Toliau yra Gibraltaro klausimas, kuris tiesiogiai susijęs su keleivių teisų pasiūlymu. Aš tikiuosi, kad Gibraltaro klausimas bus išspręstas kaip įmanoma greičiau ir kad taryba sutars dėl kompromiso. Ir kad bus užtikrintos viena vertus ir e, pramonės interesai, ir keleivių teisės. aviacijos pramonė vis dar susiduria su tikrai nemažais sunkumais ir pirmininkaujantį Latviją norėjo kad būtų um, vykdomos diskusijos dėl strateginių prioritetų. Ir kad tie, tai būtų ir tie prioritetai, kurie aktualūs ir pačiai pramoniai. Ministrų tarybos metu vyko pietus, per kuriuos mes e, aptarėme ir svarbiausius prioritetus. Pirmiausia, Europos aviacijos vidinė ir išorinė, konkur, vidinis ir išorinis konkurencingumas. Toliau ryšys su ekonomikos augimo ir užimtumo darbo atvarkė ir galiausiai transporto sistemų sąveikos Europos Sąjungoje. E, ministrų tarybos metu mes kalbėjome apie kilančius sunkumus, apie e, galima valstybės pagalbą oro uostams e, ir transporto įmonėms. Taip pat kalbėjome būtinybę stiprinti infrastruktūros pajėgumus ir apie tai, kad reikėtų stiprinti ES vežėjų padėtį lyginant su trečiųjų šalių vežėjais. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia siekti užimtumo ir ekonomikos augimo strategijos tikslų. Tam būtina tobulinti infrastruktūrą, investicijas į aviacijos infrastruktūrą. Na ir dar ministrai pabrėžė, kad vidinis ir išorinis mm, suderinamumas ar sąveika techninė yra dar vienas labai svarbus elementas. Būtina vystyti transporto mazgus Europoje ir būtina skirti pakankamą dėmesį periferiniams ES regionams. 2014 komisijos darbo programoje buvo mm, įvardinti aviacijos metais. Komisija rengia naują aviacijos paketą ir tikimės, kad savo darbę komisija atsižvelgs į valstybių narių e, strateginę poziciją ir prioritetus. Na ir iš tikrųjų žinome, kad e, būtinos politinės diskusijos aviacijos klausimų dėl nuotolinių būdų valdomų orlaivių. Ir mes organizavome konferenciją, kur visą tai buvo aptarta, kalbėjome apie nepilotuojamus orlaivius ir jų uh, reikšmę ir buvo patvirtinta Rygos deklaracija šio renginio metu. Mes manome, kad tai yra tikrai svarbus indėlis į e, būsimo šios ryties reglamentavimą. Dar pirmininkaujantį Latviją dirbo su išorės aviacijos politika. Būtent mes dirbome siekdami susitarimų su JAV, Brazilija ir norėjome, kad Kroatija būtų įtraukta į keletą jau dabar galiojančių susitarimų. Dar vienas svarbus Latvijos prioritetas buvo mm, vadinamas Engage Europe projektas Rygoje, vyko ministrų susitikimas E, kuriame buvo kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą, apie integruotą sausumos transporto sistemą ir mm, daugiarūšio transporto sistemas ir ryšius tarp ES ir trečiųjų šalių skaitant Kiniją. Ir buvo akcentuojamas prekybos tarp Europos ir Azijos vaidmuo. Kalbama apie transporto koridorius, kurie būtų mm, svarbus priedas prie dabar veikiančių vandens kelių. Na ir dar mm, buvo kalbama apie tarpžemynius transporto sistemų ryšius. Taip pat buvo kalbama apie TNT koridorius, Šis klausimas buvo aptartas ir ministrų lygmenių ir diskusija vyko vykdant Europos semestro vidurio peržiūrą pagal Europą 2020 strategiją. Kalbėjome apie infrastruktūros vystimą, papildomas investicijas. Na ir tai buvo puikia proga transporto ministrams aptarti platesnį kontekstą. Na ir dar e, porą žodžių apie Junkerio, e, Junkerio planą ir jo reikšmę Europos transporto sektoriui. Mes e, iš tikrųjų turime užtikrinti, kad transporto sektorius užimtų tinkamą vaidmenį EFSI, kuris pradės veikti jau šį rūdienį. Taip pat būtina kalbėti apie TNT e, tinklą toliau ir tam skirtas renginys TNT e, dienos e, vyks Rygoje jau kitą savaitę. Šį renginį organizuoja taip pat ir Europos komisija. Na ir norėčiau padėkoti dar kartą šiam komitetui ir jums asmeniškai, Vanas Kramerį, už jūsų aktyvų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad, kad pirmininkaujantį Latviją sėkmingai baigs savo darbą ir norėčiau palinkėti didžiausios sėkmės pirmininkausiančiam Luksemburgui. Dank, Dėkuoju, gerbiamas ministrė. Suteiksiu dabar žodį visiems, kas tik norės. Ir noriu jūs užtikrinti, kad mūsų e, diskusijos ir per trilogą, ir per e, geležinkelio dokumento paketo svarstymą buvo labai vaisingos ir aš manau, kad nors dar yra likę e, kai kurių neįspręstų dalykų, mums pavyks viską sėkmingai užbaigti. Dabar žodis koordinatoriams. Dėkui, pirmininkė. Latvijos pirmininkavimo e, vertinimas e, vyksta pozityviai, yra pozityvus. Aišku, galbūt dar per anksti tuos pirmininkavimo rezultatus aptarti, bet norėčiau vis tiek pasveikinti ministrą su tuo, kas pasiekta Latvijai pirmininkaujant. Ministras sakė, kad rėmėsi Lat... E, Italijos pirmininkavimo metu atliktais darbais, tų darbų mūsų nuomonė nebuvo daug, bet e, jei ministras rado e, rimtą pagrindą, tai tuo džiaugiamės. Dabar vidaus vandenis ir šis transportas. Džiaugiamės, kad Reino ir Dunojaus upėse vidaus vandenų naudojimo srityje yra pasistumėta į priekį. EFSI finansavimas. Turime tam tikrą prasme aukoti išteklius ir būsima pirmininkaujanti šalis turės siekti, kad transportas gautų reikalingas investicijas. Kalbant apie geležinkelius, sakėte, kad dar liko e, ką spręsti, liko problemų, kurios bus sprendžiamos kitą trečiadienį. Tai yra susijęs su pereinamaisiais laikotarpiais. Norėčiau paklausti, kodėl dar nepasiektas bendras požiūris, kai kalbame apie politinį aspektą. Žinome, kad padarėte nemažą pažangą, bet politinio starimo pasiekti nepavyks. Ta jau teks daryti Luksemburgui. Aviacija Gaila, kad per šiuos šešis mėnesius nepavyko nieko atlikti, nes Junktinė karalystė ir Ispanija, dėl Junktinės karalystės ir Ispanijos yra problemų. Tikimės, kad Luksemburgas čia galės perimti darbus. Matome iš jūsų darbų, kad maža šalis kartais gali pasiekti daug daugiau negu didelės šalis. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai, ministrė, savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums už darbą per praėjusius šešis mėnesius. Jūs padėjote mums, mūsų darbuose. Aš manau, kad dirbot ramiai, efektyviai ir sugebėjote rasti tas formuluotės, kurios buvo primtinos visiems. Buvo nemažai problemų, jūs jas paminėjote, sakėte, kad labai daug laiko skiriate ketvirtajam geležinkelio dokumentų paketui. Žinome, koks svarbus jis yra. Aišku, skirtingos valstybės narės turi skirtingus prioritetus Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Ir kalbant apie ketvirtąjį geležinkelių dokumentų paketą, ypač techniniais klausimais, Jums pavyko pasiekti pažangos. Dabar Luksemburgo eilė. Tai bus ketvirtoji pirmininkaujanti šalis, kuri dirbs su geležinkelio dokumentų paketu. Minėjote techninius aspektus susijusius su įgyvendinimu, taip pat ir su deleguotaisiais bei įgyvendinimo aktais. Kai kurios formuluotės kol kas dar yra nelabai konkrečios. Kitą savaitę mes jas varstysime ir aš esu tikras, kad sugebėsime rasti tokią formuluotę, mm, kuri tarybai bus primtina. Taip pat manau, kad Luksemburgas dar turės dirbti ir siekiant politinio sutarimo, jūs jau tą minėjote, kai bus susitarta dėl techninių dalykų, tada galėsime visą dėmesį skirti politiniam aspektam ketvirtajame geležinkelio dokumentų pakete. Norėčiau dar keletą dalykų pasakyti. Manau, kad nėra nei protinga, nei politiškai verta naudoti tą techninį sutarimą, dėl kurio tikiuosi kitą savaitę susitarsime. kaip įkaita E, kol nebus rastas politinis sprendimas dėl valdymo ir keleivinio transporto. Neturėtume iš to techninio sustarimo padaryti įkaito. Europos parlamentas buvo labai kantrus, svarstant šį klausimą ir manau, kad vėliausia per transporto ministrų susitikimą spalį šis dokumentas turėtų būti patvirtintas. Aš aišku norėčiau, kad viskas vyktų daug greičiau, bet galutinis vėliausias terminas, mano nuomonė, negali būti vėliau kaip spalį nes pramonė jau seniai prašo, kad būtų susitarta dėl techninių aspektų ir jie būtų įgyvendinti. Dar keletas komentarų dėl EFSI. Mūsų pranešėjai, ponė Ajolasentė ir ponas Rikiai, turint galvoje sudėtingas sąlygas, atliko puikų darbą. Europos komisija nesugebėjo pakankamai sparčiai judėti į priekį, bet turėjo pasiūlyti kažkokį sprendimą, nes įgyvendinamas pono Junkerio planas, mes, mūsų frakcija nėra prieš pono Junkerio planą, mes esame už šį planą, bet norime, kad jis turėtų kuo didesnę pridedamąją vertę. Tačiau norėčiau čia e, pakritikuoti, sakydamas, kad ir komisija, ir taryba kartu nebūtinai pasiūlė geriausią sprendimą, žiūrint iš parlamento pozicijų. Būsimas biudžetas, kuris apima ir transportą, ir energetiką, ir plačiai juosti ryšį, reiškia, kad turime paimti dalį lėšų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Tai yra didelė suma 70 milijardų ir nesinorėtume supriešinti visų šių e, sričių poreikio, finansavimo poreikio turim turėti galvoje, kad Europos infrastruktūros tinklų priemoniai numatytas finansavimas ir gairės e, transporto srityje, kad į šiuos dalykus būtų atsižvelgta. Linkiu Luksemburgui kuo didžiausios sėkmės, toliau pirmininkaujant ir mūsų frakcija, aišku, rems ponė Foster. Dėkui. Pirmininkė, norėčiau padėkoti Latvijai. Aš nekomentuosiu ketvirtojo geležinkelio paketo. Žinot, kad Robertas Zylė čia buvo avangardė, stumdamas šį procesą į priekį. Pavyko pasistumėti, bet tikrai nebuvo labai lengva. Mūsų laukia daug darbų tikėkime, kad jie bus sėkmingi. Vidaus vandenis. Kai kuriuose valstybėse narėse jie nepakankamai naudojami transportui. Yra tam tikra infrastruktūra ir reiktų ją naudotis. Ypač, pavyzdžiui, vežant krovinius geriau jos gabenti vandeni, vandens keliais, o ne geležinkeliu ar kitomis transporto rūšimis. Kelių transporto pažeidimai ir sankcijos už juos. Manau, kad jūs labai puikiai šioje srityje padirbėjote, nes dažnai čia nustatant sankcijas susidurėme su įvairiomis, su skirtingomis valstybių narių teisinėmis sistemomis. Ketvirtasis aviacijos dokumentų paketas, jūs minėjote Rygos deklaraciją ir tiek komisija, tiek valstybės supranta, kad ši rinka yra sparčiai auganti. Kai kalbame apie bepilotės mm, aviacijos sistemas, mm, ši sritis yra labai svarbi. Buvo kai kurie klausimai, kuriais nepavyko pasistumėti į priekį. Bendras Europos dangus. Mm, ši iniciatyva yra labai svarbi. Jūs minėjote Gibraltaro problemą. Jungtinė karalystė neturi problemų su Gibraltaru, nes uh, Kai mes pradėjom e, procesą dėl keleivių teisių pagal e, bendrą Europos dangaus sistemą, e, tada komisijos narys buvo ispanas Lajola de Palacio. Ir viso to rezultate mes dabar esame tokioje situacijoje, Tai turime mm, pagalvoti, kokius rezultatus turime. Šis klausimas yra labai svarbus, norime judėti į priekį, bendras europinis dangus ir piliečių ir, ir mm, keleivių teisės. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Noriu padėkoti Jum už tai, ką padarėte ir jūs tikrai labai gerai padirbėjote, turint galvoje visą tą spaudimą ir sudėtingą situaciją, kuri jums teko. Dėkuoju toliau, Gizne Maister. Ačiū pirmininkė. Ir liberaldemokratų frakcijos vardu aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Leng... Latvijai už visą nuveiktą darbą. Jūs pirmininkavote pirmą kartą ir nebejoju, kad uh, tai buvo tam tikras iššūkis, o jūs puikiai susitvarkite. O dabar kelios pastabos. Aš nenoriu kartoti to, ko sakė kolegos. Galiu tik tai dar kartą jums padėkoti, dar kartą jūs pagirti, jūs tikrai labai daug sugebėjote pasiekti. Ir čia aš kalbu kaip Vokietijos, kurioje yra labai daug vidaus vandenų transporto. Uh, įmonių atstovė. Geležinkelių paketas. Čia taip pat jūs daug ką padarėte, tas e, dosie yra labai sudėtingas, o jūs gebėjote daug ką įspręsti. Daugybė techninių klausimų, kitų dalykų, kurie ilgą laiką nebuvo sprendžiami. Gal ir ne viską pavyko padaryti, bet ne dėl jūsų kaltės. Aš neminėsiu to šalies, kuri viską blokavo. Uh, Nes suprantame, kad taryboje, kai jūs pirmininkaujate posėdžiams, jūs galite žengti tik tiek, kiek jums leidžia valstybės narės. Aviacija. Čia taip pat yra labai daug e, svarbių klausimų. Bendras Europos dangus. Šit e, tai yra dalykas, kurio visi e, norime. Aš esu nei iš Junktinės karalystės, nei iš Ispanijos. Ir man tikrai nesuprantama, kodėl mes negalime pasistengti ir iš tikrųjų suvienyti uh, savo dangų. Nebejoju, kad judumas čia turėtų būti mūsų prioritetas, kai mes galvojame apie aviacijos politiką. Nepilotuojami lėktuvai Čia jūs tikrai daug ką padarėte, jūsų indėlis buvo svarus, mes žengime žingsnį į priekį šioje srityje. Ir tikiuosi, kad netrukus pamatysime jūsų darbo realų rezultatą. EFSI. Aš pritariu kolegoms Jūs esat e, už, ministrą, atsakingai, atsak, už transportą atsakingas ministras ir taip jau yra tam tikri susitarimai. Komisija pateikė savo pasiūlymą, kuriam pritarė taryba, tačiau panašu, kad tas EFSI pasiūlymas iš esmės prieštarauja e, ankstesniam pasiūlymui dėl trans, europinio transporto tinklo. Aš manau, kad čia visos trys institucijos turėtų pasitarti savo žodį. Žinome, koks yra Junkerio planas. Yra numatyta skirti daugiau, ieškoti daugiau lėšų investicijoms, bet negalime leisti, kad tos lėšos būtų imamos iš svarbių sričių. Man įdomu būtų sužinoti, kaip jūs realiai galėjote paveikti dėrybas. Junkerio planas yra skirtas tam, kad galima būtų pritraukti kuo daugiau privačių investicijų. Ir visi suprantame, kad Junkerio planas gali būti naudingas mums visiems. Ir mes nenorime trukdyti tam, kad būtų įgyvendintas tas jo planas. Dominik, Ines ir kiti kolegos tikrai labai daug dirbo. Parlamentas jūs remia ir mes norėtume, kad ateityje būtų daroma dar didesnė pažanga, ypač gyvendant Junkerio transporto planą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Latvijai už jos darbą pirmininkavimo metu. Pirmininkavimas tikrai buvo sėkmingas, jūs turėjote nemažai politinės valios tam, kad būtų padaryta pažanga daugelį sričių. Nors kai kur be abejo susidūrite su e, e, šalimis, kurių nenoras, ką nors e, keisti, buvo dar didesnis nei jūsų geroji valia. Ketvirtasis geležinkelio paketas. Aš jau daugelį metų stebiu, kaip yra svarstamas šis dokumentas, šis dokumentų rinkinys. Mes norėtume, kad čia būtų daroma didesnė pažanga. Ir dėja, kol kas pažanga yra nepakankama. Norėtume, kad mūsų geležinkelių sistema veiktų geriau. nes mes kol kas atsiliekame nuo kitų pasaulio šalių. Čia labai svarbus yra konkurencingumas. Ir aš manau, kad Europa nėra dar pasiruošusi kai kurioms permainoms. Mes per nelik daug kalbame, o nesprendžiame uh, realias problemas. Ką galima būtų čia padaryti? Ką galima būtų padaryti tam, kad mes galėtume įveikti uh, kliūtis, kurias beje patys ir e, sukūrėme ir kurios trukdo e, mums konkuruoti su kitomis šalimis. Bendras Europos dangus ir e, Gibraltaras. Jau buvo minėtas šis klausimas ir beje da, apie šios dalykus kalbama jau yra daugelį metų. Aš manau, kad labai svarbu mums turėti bendrą aviacijos sistemą. Tai būtų naudinga ir mūsų avio bendrovėms, ir keleiviams. Be to, tai, manau, padės mums užtikrinti geresnę, šviesesnę aviacijos sektoriaus ateitį Europoje. Mes kažkada svajojome apie tai, kad galima būtų sukurti bendrą transporto erdvę ir sausumoje, ir jūroje ir ore. Ir reikėtų gal nepamiršti tos svajonės. Aš norėčiau dar kartą padėkoti pirmininkaujančiai Latvijai už tai, kad jūs padėjote mums žengti į priekį ir jūs dirbote visos Europos labui. Ir aš tikiuosi, kad tie, kurie priešinosi jūsų pastangoms, galiausiai pakeis savo nuomonę ir supras, kad mes visi dirbame visos Europos labui. Dėkuoju, Kirim Adelį. Karim Daly. Dėkuoju, ponė pirmininkė, girmasis ponė ministrė. E, aplinkosaugininkų vardu aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuveiktą darbą. Rytai tai būna, bet e, e, aš užduosiu Jums klausimą. Kaip Jūs asmeniškai apibūdintumėt sunkumus, su kuriais susidūrite? Su kokiais iššūkiais Jums teko susidurti? Netrukus jūs baigsite pirmininkauti Europos Sąjungai ir e, todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs e, bendradarbiauti su Luksemburgu, kuris pirmin, perims pirmininkavimą iš jūsų. Kolegos e, jau kalbėjo apie tai, kad tas bendradarbiavimas bus labai svarbus, ypač nagrinėjant ketvirtąjį geležinkelio dokumentų paketą. Ir apskritai, kalbant apie transporto politiką, kolegos jau minėjo ir FC, ir, ir uh, čia norėčiau padėkoti Jalai Sender ir ponui Riukė. Jie kalbėjo apie Junkerio investicijų planą. Ir čia aš norėčiau jūsų paklausti, kokios pozicijos jūs laikėtės, kai buvo e, diskutuojama apie šio plano transporto dalį. Koks turėtų būti transportas? Ar tai turėtų būti jisai darnesnis, ar reikėtų, pavyzdžiui, perėti prie darnesnio geležinkelio, ar kalbėjote apie kitas transporto priemonės? Jūs beje taip pat minėjote ir da, kelio eismo saugą. Ar jūsų nešokiruoja tai, kad, kad Europos komisija siūlo atsisakyti e, e, sistemos, kuri turėjo padėti žmonėms, kurie yra sužeži, su, e, sužalojami per rimtas avarijas keliuose. Tam buvo numatytas tam tikros priemonės programoje Horizontas 2020 ir dabar ketinama jų atsisakyti. Toliau aviacija. Jau buvo kalbėta apie Gibraltarą. Bet čia yra ir kiti, bet daugiau klausimų. Tai yra keliaivių teisės, tai yra ir oro uostų reikalai ir taip toliau. Kokia čia yra daroma pažanga? Po šešių mėnesių vyks e, aplinkosaugos konferencija, kurioje bus kalbama ir apie transportą aplinkosauga šiandien rūpi visiems, kaip jūs ir kaip jūs bradarbiavote su pirmininkausiančiu Luksemburgu, ruždamiesi šiai konferencijai. Ir dar vienas klausimas, ar jūsų nenuvylė tai, kad socialinio dempingo srityje nebuvo padaryta pakankamai pažangos ir kad jūs savo pirmininkavimo metu būtent šiam klausimui skirite nepakankamai dėmesio. Dėkuoju, Peter. Ačiū, pirmininkė. Na kągi, mes e, tikimės, kad galėsime e, ir vėliau su jumis e, išsameu aptarti kai kurios dalykus, nes šiandien laiko turime nelabai daug. Kalbėsiu apie kelių eismo transport, eismo saugą. Čia problemų yra nemažai. Žinome, kad vairuotojai, jų atlyginimai dažnai yra labai nedideli. Kartais yra padirbinėjami ir vairu, vairuotojų pažymėjimai ir kad vairuotojai imasi įvairių priemonių tam, kad išvengtų policijos kontrolės keliuose. Aš norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs nepamirštumėt vis, visų šių uh, uh, dalykų, kurie taip pat įtakoja saugą mūsų keliuose. Labai trumpai, kaip jau ir sakė kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs savo pirmininkavimo metu tikrai padarėte didžiulę pažangą tobulinti techninius ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio aspektus. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų netrukus pavyks susitarti. Jūs tikrai daug dirbote ir aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą, nes dirbti nebuvo lengva, dėrėti su visomis valstybės narėmis tikrai nebuvo paprasta ir pagaliau e, Jūs e, e, susitarėte dėl kompromiso, kuris yra priimtinas Europos parlamentui. Dar kartą Jums už tai dėkoju. Ir tikiuosi, kad lapkričio mėnesį mes jau galėsime galutinai susitarti dėl geležinkelio ketvirto geležinkelio dokumentų paketo techninio ramščio. Pone pirmininkė, pone ministrė, iš tikrųjų jums teko nemažai labai sudėtingų klausimų spręsti pirmininkavimo metu ir tai, kaip jūs tai darėte, da, tikrai uh, uh, mus maloniai. Pam, uh, mes vertiname tai labai teigiamai. Kolegos uždavė jau kelias klausimus. FC finansavimas. gali susidaryti klaidingas įspūdis dėl parlamente vyraujančių nuotaikų. Aš manau, kad rinka reikia nusėsti tinkamą e, ženklą. O dabar matome, kad e, yra ketinama e, sumažinti kai kurių labai svarbių projektų finansavimą tam, kad neva būtų pritraukti daugiau privačių investicijų. Aš manau, kad tai nėra labai geras pasiūlymas, nes tai gali pakengti visiems TNT projektams. Bet aš daugiau nesigilinsiu į šį klausimą. Turiu du klausimus. Pirmas klausimas. Jūs savo žanginėje kalboje kalbėjote apie valstybės pagalbą e, ir apie trečių šalių oro bendroves. Gal jūs galėtumėt, e, gal nesigilindamas į detalės, šiek tiek plačiau pakomentuoti šį klausimą. Kokią žinią jūs norėtumėt perduoti pirmininkiausiančiai šaliai e, šią temą? Ir antras klausimas. Gal dabar nėra pasinkamiausias laikas išsamei kalbėti apie e, trans, europinius transporto tinklus, bet manau, kad Būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt mums šiek tiek plačiau pakomentuoti tai, kaip šiuo metu yra gyvendinami ten tie projektai, ne tik kaip pirmininkaujančios šalies atstovas, bet kaip ir transporto ministras. Mes žinome, kad Baltijos šalyse yra gyvendinamas labai svarbus projektas, kurio tikslas yra sujungti Baltijos šalis su kitomis ES šalimis. Kaip Jūs pakomentuotumėt darbą gyvenant šį projektą? Ajala Sender. Ačiū. Aš taip pat norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti pirmininkaujančiai Latvijai už nuveiktą darbą. Dirbti tikrai nebuvo lengva. Šis e, dosie, aš kalbu apie ketvirtąjį geležinkelio dokumentų rinkinį, yra labai sudėtingas. Jis gebėtų išspręsti e, nemažai problemų, sugebėjote kai ką patobulinti ir akivaizdu, kad jūs siekite nusekliai dirbti. Ir nuveikite nemažai, bet dar ne viskas yra savo vietoje, ne viskas dar yra įspręsta ir gali pasirodyti, kad tie dalykai gal ir nėra labai svarbus. Ir gal kai kas mano, kad galima būtų juos įspręsti dėguotose aktuose, bet man atrodo, kad tie, tos smulkmenos gali būti vis dėlto labai reikšmingos ir gali turėti labai rimtų padarinių. Taigi nereikėtų ir apie jas pamiršti. Taigi mes dėkojame Jums už visas diskusijas apie techninius šio dosie aspektus. Aš jau kuris laikas dirbau šiame parlamente ir man yra tekę dirbti ne tik e, deputatės e, vietoje, bet ir taip pat dirbti transporto komiteto sekretorijate. E, Ir e, aš žinau, kad kai buvo pradėti kalbėti apie transeuropinius e, transporto tinklus, buvo kalbama tik apie pirmąjį ramstį, geležinkelį ramstį, dabar jau esame pasistumėję į priekį, kalbame ketvirtą ramstį. Bet juk po kažkiek tai laiko turėtume pajudėti link penkto ir šešto ramščių. Ir norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs bendarbiavote ir su Luxemburgu, kuris perėms pirmininkavimą. Jūs stengiate juos tinkamai nuteikti ir paruošti tolesniam darbui. Ir nebejoju, kad dėl to pirmininkauti Luxemburgui bus lengviau. Transportas, EFSI Be abejo, mes norėtume, kad komisija ir taryba geriau bendradarbiautų tam, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnį transporto srities finansavimą, nes kol kas e, transporto buvo skiriamas nepakankamas dėmesys. Mes vis dėlto sugebėjome išsireikalauti, kad transporto srities finansavimas nebūtų mažinamas vienu milijardu, kaip buvo numatyta. Dabar Gibraltaras. Šis klausimas iš tikrųjų yra susijęs su dvišaliais santykiais. Pone Foster kalbėjo, kad uh, Depalacijo bandė spręsti šį klausimą, tačiau man atrodo, kad ne viskas čia yra įspręsta. Tai yra besitėsiantis konfliktas. Taip, vyriausybė, mūsų vyriausybė pasirašė Kordobos susitarimą, tačiau man atrodo, kad tas susitarimas ne viską įsprendė, ypač dėl dirbtinės Gibraltaro dalies. Toliau bendras Europos dangus. Čia vėlgi pažangos nebuvo labai daug ir vargu ar galima būtų, būtų jos tikėtis, nes tai taip pat yra dvišalės klausimas. Transporto konferencija, džiaugiuosi, kad jūs joje dalyvavote kartu su komisijos nare ponia Bultz. Tai buvo labai svarbus renginys, nes jame buvo kalbėta ir apie biudžetą, ir apie socialinius klausimus, kurie yra aktualūs transporto sektorėje. Nemažai diskutavome apie tai, kaip galima būtų geriau rūpintis transporto sektoriaus darbuotojais, kad galima būtų integruoti transporto sektorių į kitus sektorius. Ir aš tikiuosi, kad komisija šioje srityje ateityje sieks tolesnės pažangos. Ir e, finansavimas be abejo nepaprastai svarbus, siekiant užtikrinti geresnį judumą Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už jos darbą su ketvirtoju geležinkelių dokumentų rinkiniu. Tikrai jums teko nemažai bemėgių naktų paskirti šiam darbui, bet e, iš tikrųjų Galiausiai jūsų darbo rezultatai mus tenkina, norėčiau už juos padėkoti. Ir tikrai e, jūs galbūt ir nenusipelnėte tos situacijos, kurioje dabar atsidūrėte, kalbu apie terminus, apie deleguotusius aktus ir likusius neišspręstus klausimus, bet bet kuriuo atveju tikrai mes artėjame susitarimo link ir tikimės, kad jūsų pirmininkavimas baigsis teigiama gaida. Šiandien man paskambino sektoriaus atstovai, kurie laukia su nekantrumu e, susitarimo ypač dėl techninių elementų ir skaminės asmuo iš tikrųjų kalbėjo apie tai, kad Transporto sektorius su nerimu laukia sprendimų šioje srityje ir nenori, kad tie sprendimai būtų vilkinami. Taip pat e, jie nori žinoti, ar taryba iš tikrųjų yra nusiteikusi išspręsti techninius klausimus ir pasiekti sutarimo techninio, dėl techninio ramščio iki Latvijos pirmininkavimo pagal, pabaigos. Ir dar, iš tikrųjų, kalbant apie įsigaliojimo terminą, taryba kalbėjo apie penkių metų laikotarpį iki įsigalint e, šiems, e, šiems nuostatams. Tai iš tikrųjų sektorius e, norėtų aiškiai žinoti, kokios bus datos ir norėtų, kad įgyvendinimo data būtų matyta kuo ankstesnė. Ketvirtasis geležinkelio dokumentų rinkinys yra rinkinys. Jis turi politinį, techninį elementus ir kaip ir šios dienos diskusijose girdėjome, vadovaujantis tokia logika ir atsižvelgiant į laiko apribojimus ir tai, kad viskas trunka siekiant pažangos, tai galbūt dabar jau ir būtų tas laikas, kai reikia pasiekti sutarimo dėl techninių klausimų. Aš sutinku, reikėtų įtraukti ir socialinę dimenciją. Tačiau, kas mano nuomonė dar svarbiau, tai, kad e, mums apskritai reikia siekti pažangos su šiuo dokumentų rinkiniu. Nes priešingų atveju bus dar labiau, bus dar sunkiau įtraukti socialinį, socialinį aspektą. Mes turime užtikrinti, kad šiame sektorėje būtų kokybiškų darbo vietų ir jas sukurti bus lengviau, jeigu mes iš tikrųjų pasistengsime ir įgyvendinsime šį dokumentų rinkinį, jį taikysime vienodai visoje Europos Sąjungoje. Kol kas taip nėra ir matome, kad ne vienodos mm, nevienoda valia ir nevienodas pasiryžimas visų valstybių narių siekti pažangos. Aš pati esu iš Baskų regiono E, kai dėl Gibraltaro, manau, kad e, iš tikrųjų čia bandoma ieškoti išsisukinėjimų, kaip neįgyvendinti teisės aktų dėl keleivių teisių. Aš manau, čia reikėtų tiesiog dviems susijusiems valstybėms narėms susėsti kartu ir pabandyti rasti sprendimą. Šis klausimas turi būti išspręstas. Kitose srityse buvo panašių situacijų ir jos buvo išspręstas. Ir aš iš tikrųjų kreipiuosi į Latvijos ir pirmininkaujančią Latviją dar pasistengti, kad sprendimas būtų pasiektas. Ačiū. Aš ir save įrašiau į pasisakančiųjų sąrašą ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. EFSI, sukurtas kaip iniciatyva sujungti Europą, kovoti su klimato kaita ir siekti užimtumo. Tačiau taryba neišleidžia nei cento, ji tik pasima pinigus, o parlamentas turi skirti lėšų. Tai yra nesažininga. Ir dar vienas dalykas jūsų programa 2020, jai skirta 70 milijardų, o mes Ir iš tikrųjų ši suma yra didesnė nei skirta kai kuriams kitoms iniciatyvams. Ar tai yra teisinga? Mes skiriame e, metų, metus įgyvendinti kai kuriams europinėms iniciatyvams. Ir galbūt e, iš tikrųjų mes e, nežinome, kokie bus prioritetai pasirinkti ir ar bus atsižvelgta į mūsų nuomonę. Ir dar žinome, kad Lisabonos sutartis numato e, svarbu vaidmenį deleguotisiems aktams ir parlamento dalyvavimui, o EFSI atveju komisija norėjo e, nušalinti parlamentą, kad pati galėtų priimti sprendimus. Ir tik mūsų pranešėjų dėka mums pavyko pasiekti, kad parlamentas dalyvaus EFSI. Taigi Ir mes ir kalbant apie ketvirtąjį geležinkelio dokumentų rinkinį, daugybę kartų siekiame dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, e, pasitendavome ir teisės tarnybą kartais. Na ir galbūt mes netiek suinteresuoti kištis į techninius aspektus, bet nenorime, kad komisija vienašališkai viską e, spręstų. Mes norime taip pat dalyvauti. Taigi ir EFSI, ir kitais klausimais e, norėčiau, kad parlamentas išsaugotų savo teisės, e, jam priklausančios pagal sutartį ir norėčiau, kad tai perdotumėte kolegoms taryboje. Nes e, nuolat kartojasi tokia situacija, kai mes nustumėme į šalį, mes galėtume tuo tarpu kreiptis į teismą ir viskas dar labiau būtų užvilkinta. Ne ir dar terminas, kaip e, siūlo taryba. E, taryba nori penkių metų, komisija dviejų, mes sakome metai. Kodėl reikia laukti penkerius metus, kol bus e, šis dokumentų rinkinys įgyvendintas? Mes galime viską padaryti per dviejus metus ir tai būtų visiems naudinga transporto sektorius to laukia, geležinkeliai to laukia ir mes galiausiai turėtume europinį sprendimą. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai svarbus, tai MTS. Mes tikrai nekokios patirties turime per de, pastarosius dešimt metų. Uh, Mes norėjome išspręsti techninių galimybių problemą, bet vis tiek yra valstybių narių, kurios nori dar labiau pratesti ankstesnius terminus. Mes norėtume iš tikrųjų nutraukti tokią padėtį, reikėtų bendradarbiauti su Europos geležinkelių agentūra. Ir mes tikrai negalime pritarti, kad tokia padėtis toliau uh, tęstusi. Taigi aš norėčiau, kaip ir kiti, pagirti jūsų pirmininkavimą. E, jūs ir jūsų komanda dirbote tikrai labai intensyviai. E, aš norėčiau taip pat jūs pagirti, tačiau norėčiau paraginti dar kartą jūs, kad mes, kad ieškoti dar kompromiso ir sprendimo. Mes esame pasirengę iš tikrųjų siekti sutarimo su taryba, bet ir taryba turėtų žengti žingsnį link mūsų. Kaip sakė ponas Vandenkamp, neturėtume e, girti vieni kitų per anksti. E, na, bet linkime jums sėkmingai pabaigti savo pirmininkavimą, jums jis pirmasis ir žinau, kad jums asmeniškai jis buvo pakankamai sunkus, Bet mes iš tikrųjų matome, kad rezultatų yra. Daug kas priklausys ir toliau nuo to, kaip jūs sugebėsite viską, susi, dėl visko susitarti su komisija. O dabar suteiksime žodį jums, kad galėtumėte atsakyti į klausimus. Ačiū, ponas Kameri gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už labai konstruktyvų bendradarbiavimą ir už jūsų malonius žodžius, kuriuos išsakėte šiandien pirmininkaujančiai Latvijai. Norėčiau pasakyti, kad visi mūsų prisimti įsipareigojimai sausio mėnesį, apie kuriuos kalbėjome ir čia parlamente, mes tikrai stengiamės juos um, įgyventinti kaip įmanoma veiksmingiau. Buvo paminėti keletas, kai, kai kurie konkretus aspektai, pirmiausia, vidaus vandenų transportas. Taip, mums šis failas yra labai svarbus ir labai svarbu, kad mes įstengime apibriežti vienodus kriterijus šiam sektoriui. Praeitą savaitę taryboje mes pasiekėme sutarimą 90 procentų visų parlamento pasiūlytų pakeitimų buvo taip pat įtraukti. Taigi aš manau, kad ir kita pirmininkausianti valstybė tikrai pasieks sutarimų su parlamentu labai greitai šioje svarbioje srityje. Toliau geležinkelių dokumentų rinkinys. Mes norėjome iš tikrųjų pasistumėti ir techninių, ir politinių aspektu ir galbūt mums labiau pavyko su vienu iš šių aspektų. Na ir kalbant apie politinį ramstį, mes labai daug jėgų skiriame jam ir liko šio požiūriu tik nedaug neišspręstų klausimų ir pirmininkausiantis Luksemburgas jau mm, įsipareigojo siekti sutarimo per spalio mėnesio ministrų tarybą. Aš tikiu, kad mm, ir toliau šis klausimas, jo sprendimas gali, gali judėti labai sparčiai. Mm, manau, kad mes galime pasiekti starimą dėl infrastruktūros valdymo ir kad galime pasiekti kompromisą, nes daugelis klausimų jau išspręsta. Ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasirinkimą siekti kompromiso, kalbant apie politinį ir apie techninį ramstį. Mes iš tikrųjų stengiamės, kad mūsų pozicija būtų kuo lankstesnė. Deleguotojų ir gyvendinimo aktų klausimas vis dar neįspręstas, tačiau mes norėtume kad mums pirmininkaujant šie klausimai būtų išspręsti. Ne vien dėl to, kad norėtume įsirašyti e, šį klausimą kaip prie savo nuopelnų, bet žinome, kad pramonė iš tikrųjų laukia e, šio dokumento, jis yra svarbus transporto sektoriui. Žinome, kad e, rengiami teisės aktai reikalingi ir ES piliečiams, tai todėl mes, kaip įmanoma, intensyviau esame nusiteikti dirbti per artimiausius porą savaičių. Toliau aviacijos sektorius. Labai svarbus bendras Europos kontekstas. Ir žinome, kad šis sektorius labai greit vystosi ir žinome, kad didelę dalį rinkos mes iš mūsų paveržė konkurentai iš trečiųjų šalių. Mes turime spręsti šią situaciją. Buvo surenkta ministrų diskusija dėl civilinės aviacijos. Siekiant užtikrinti, kad būtų sustiprintas ES konkurencingumas šioje srityje. Ir, aišku, turime svarstyti įvairius teisėkuros, įvairias teisėkuros galimybės. Toliau keliaivių teisų klausimas. Beveik um, visi probleminiai aspektai aptarti ir išspręsti. Liko gal tik keletas neišspręstų. Tik Gibraltaro klausimas šiuo požiūriu nėra paprastas. Jeigu jis būtų buvęs paprastas, tai jau būtų e, seniausiai išspręstas. Taigi aš e, tikrai tikiuosi, kad sprendimas bus rastas ir kad mes e, galėsime judėti toliau. Jau pasiekėme techninių sprendimų kai kuriuose srityse, kas mus džiugina. Kalbant apie nepilotuojamus orlaivius, e, taip iš tikrųjų tai yra naujas sektorius, Ir Europa turi būti šios sektorius prieš akiją. Rygos deklaracijoje mes sakome, kad e, turime dirbti su įvairiais e, aspektais, bendri standartai, saugumas, tai yra tik keli iš šių aspektų. Jeigu Europoje nestatysime bendrų standartų, tai tos standartus padarys kažkas kitas kitur pasaulyje ir mes neteksime savo pozicijų. Tai todėl šis klausimas yra labai aktuolus. Toliau kelių eismo saugumas. Norėčiau pasakyti, kad Europoje tai yra itin aktualus e, klausimas. Mes išklausėme komisijos pranešimą per paskutinę ministrų tarybą ir žinome, kad bus teikiama dar detalesnė ataskaita rudenėje. Na ir norėčiau pasakyti, kad e, artimiausių metų saugumo klausimai bus e, toliau sprendžiami, jiems bus skiriamas didelis dėmesys, bus kalbama apie konkrečius e, tikslus, siekiant didesnio kelių eismo saugumo. Toliau EFSI klausimas. Tai ir iššūkis, ir galimybė transporto sektoriui ir jo vystimuisi. Iš tikrųjų, EFSI, iš EFSI galės būti finansuojami dideli infrastruktūros projektai ir tai yra galimybė padidinti sektoriaus konkurencingumą. Jūs e, kalbėjote apie, apie transeuropinius transporto tinklus, TNT. Aš esu įsitikinęs, kad mes e, įstengsime pritaikyti priemonės siekdami transporto sektoriaus tolesnio vystimosi. Kai dėl socialinio dempingo transporto sektoriuje mes ir šį klausimą aptarėme savo pirmininkavimo metu kai buvo kalbama apie kelių eismą e, ir apie krovinių vežimą sunkiosiamis transporto priemonėmis ir kai buvo kalbama apie oro transportą. Mm, šiuose kontekstuose buvo aptarti socialinio dempingo klausimai ir mes svarstėme galimybės, kaip būtų galima nustatyti bendrus principus atlyginimų srityje ir kaip apsaugoti mūsų vidinę rinką. Manau, kad šie klausimai bus aktualūs ir kitoms e, pirmininkausiančioms valstybėms. O apie TNT, transeuropinius transporto tinklus, e, mes e, tikimės, kad birželio 22-23 dienomis vyks TNT dienos, kurių kuriuose dalyvaus daugiau nei 1200 mm, svečių ir šio renginio metu bus kalbama apie TNT koridorių finansavimo galimybės. Mes e, tikimės e, išgirsti informacijos dėl e, koridorių finansavimo. Aš manau, kad Rail Baltica projektas bus tas projektas, kuris bus paremtas ir mm, kuris e, bus vykdomas toliau. Šis projektas yra itin svarbus regionui. Baltijos šalis turi būti integruotos į bendrą Europos transporto erdvę ir tai bus didžiausias kada nors mm, įgyvendintas investicinis projektas Baltijos valstybėse. Kai kurie jūsų klausėte, kaip mes, kaip jautėmės pirmininkaudami ir kaip mes bendradarbiavome su anksčiau pirmininkausiamis valstybėmis ir tomis, kurios dirbs po mūsų. Mes iš tikrųjų siekiame kompromisu. Kai tai buvo įmanoma, bendradarbiavome labai glaudžiai su pirmininkausiančiu Luksemburgu ir manome, kad jis tęs kai kurios mūsų darbus. Taip pat e, mes e, dirbome ir su pirmininkausiančiais Niderlandais e, ir kaip tikrai stengiamės nuveikti kaip įmanome daugiau per pastarosius šešis mėnesius ir būdami maža šalis tikrai daug išteklių skiriame sprendami Europai aktualius klausimus. Aš norėčiau padėkoti ponui Krameriui pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už jų paramą Ir aš tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai dirbsime ir kad pasieksime kompromisų dėl geležinkelio dokumentų rinkinio. Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen, aber trotzdem. Po šių aplodismentų man belieka tik padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Dėkoju Jums už pirmininkavimą, už šios dienos prezentaciją ir visi tikimės, kad rezultatai bus sėkmingi. Visi žinome, kas dabar turi žengti pirmą žingsnį. Taigi, dėkui Jums. So, wir kommen jetzt zum Kolegos, dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra nauji turizmo skatinimo Europoje iššūkiai ir koncepcijos. Pranešėja yra ponia Izabela Demonte. Žinom, kad jos lėktuvas vėlavo, bet jinai atvyko laiku, kad galėtų pristatyti savo pranešimą. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad kalbant apie oro transporto efektyvumą, tai čia dar yra daug darbų. Turizmo skatinimo Europoje iššūkiai ir koncepcijos. Turizmo sektorius Europoje yra labai svarbus, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, jaunimo ir moterų užimtumui tikėtina, kad per ateinančius dešimt metų į Europos Sąjungą kasmet atvyks po 140 milijonų turistų. Taigi, turime pagalvoti apie tai, kas jau atlikta tvaraus ir atsakingo turizmo sektoriuje ir kaip turėtume spręsti didžiausias čia esančias problemas. Norime, kad Europa išliktų e, pasaulio e, turizmo, turistų lankytinų vietų sąrašo priekyje. Netaip lengva tą padaryti, turizmo sektorius labai sparčiai vystosi į priekį, turime spėti kartu su naujais iššūkiais. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra stiprinti tas turizmo sektorių stiprinančias struktūras. Pirmiausia, tai Turizmas, turizmo sektorius susideda iš daugelio smulkesnių sektorių. Ir aišku, kad viename mm, pranešime visų šių aspektų neįmanoma apžvelgti. Manau, kad reiktų susitelkti ties svarbiausiais strateginiais aspektais. Pirmiausia, tai Europa kaip turistų lankytina vieta. Ir aišku, kad mes turėtume paremti tą darbą, kuris vyksta valstybėse narėse. Čia galima paminėti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektorio, sektorių, taip pat naujų turizmo produktų, turizmą e, paneuropinių arba tarp valstybinių turizmo produktų. E, toliau kitas svarbus dalykas yra e, tai, kad e, turizmas nepriklausytų nuo metų laikų, nuo sezonų, kad būtų patrauklus įvairioms turistų grupėms, jaunimui, pagyvenusiems asmenims ir taip toliau. Tai pirmiausia turime siekti tvaraus turizmo. E, tiems turime pagalvoti apie tuos patraukliausius e, turizmo centrus. Turime pagalvoti apie įvairovę, nacionalinį paveldą, kalnų, pakrančių, rajonus. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra bendro vartojimo ekonomika. Šį klausimą mes svarstėme per klausimus. Ir dar vienas mm, svarbus dalykas, kalbant apie šią bendro vartojimo ekonomiką, tai kad galima atsižvelgti į kiekvienos lankytinos vietos specifiką. Turime taip pat pabrėžti, kad kai kažkuo dalinamės, kažkuo, kažką bendrai vartojame, ypač profesionale prasme, tai tas toks bendras vartojimas turi būti reglamentuojamas. Vartotojų apsauga, ekonominis poveikio vertinimas, šie dalykai taip pat turėtų būti neišleisti iš akių. Skaitmeninimas. Šis klausimas yra naujas. Labai svarbu turėti prieigą prie tinklų, per kuriuos turistai mm, susiranda, kur praleisti atostogas. Tokioje skaitmeninėje rinkoje turėtume teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui siekti turizmo agentūrų, turizmo mm, verslo įstaigų ir skaitmeninių būdų užsimančių mm, turizmo veikla bendradarbiavimo. Savo komitete jau svarstėme skaitmeninimą, kai kalbėjome apie bilietus, kad mm, juos būtų galima įsigyti veiksmingiau, kalbėjome apie tarptinklinį ryšį, apie nemokamą Wi-Fi ryšį, ypač e, viešajame sektoriuje. Mm. Galimybės turistų galimybė naudotis viešuoju transportu ypač kai kalbame apie neįgaliuosius arba riboto mobilumo asmenis ar tuos, kuriam laikinai kyla judumo problemų. Tai ne tik būtinybė teikti paslaugas tokiems asmenims, bet tai yra ir galimybė siūlyti naujas e, paslaugas ir išplėsti verslą. Tiek iš esmės norėjau pasakyti ir esu mm, pasirengusi išklausyti ir atsižvelgti į jūsų pasiūlymus, kadangi sritis labai plati, tai ir laukiu įvairių pasiūlymų. Pirmininkas, dėkui. Prieš mums judant į priekį, norėčiau pasveikinti Europos transporto mm, federacijos atstovus, kurie dabar atvyko į mūsų komiteto posėdį. Sveikiname Jūs. O dabar, e, kadangi neturime per daug laiko, norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams e, po dvi minutės kiekvienas turite. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjai už sunku darbą. Jūs minėjote įvairias šio laikinio turizmo sritis, skaitmeninimą, bendro vartojimo ekonomiką ir kitus dalykus. Norėčiau pasakyti, pateikti ir kelis savo pastebėjimus. Pirmiausia, pakrančių ir jūrų turizmas. Tai yra mėlynosios ekonomikos dalis. Čia turėtume turėti irgi aiškius tikslus ir aišku darbų grafiką. Pakrančių ir jūrų turizmas sukuria maždaug 30 tūkstančių darbo vietų, yra svarbis rytis, trešdalis Europos turizmo įmonių turi labai glaudžius ryšius su jūros turizmu. Ir šis turizmas svarbus, kai kalbame apie kruizinės ir e, e, kitas panašias keliones. Čia turėtume paminėti įvairius aspektus, turime turėti tarp valstybinės tokio turizmo strategijas, e, kurios numatytų galimybę ir vietos bendruomenėm aktyviai dalyvauti šioje srityje. Antras mano komentaras būtų pasiūlymas komisijai, ar nereiktų suorganizuoti seminaro, kuriame dalyvautų valstybių narių atstovai, tų valstybių narių atstovai, kuriuose mm, pakrančių ir jūrų turizmas yra išvystytas. Čia galėtume apsvarstyti tokio turizmo ilgalaikę strategiją. Ir čia turėtume neužmiršti tų labiausia nutolusių regionų. Jūrų transportas tokiems regionams dažnai yra labai svarbus. Pirmininkė, užbaigdama dar pasakysiu, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtume irgi paminėti turizmą ir tai, kad jis kuria darbo vietas aukštos kokybės, labai patrauklios turistam vietos, turėtume e, siekti, kad ši turizmo sritis irgi būtų populiarinama ir kad čia galėtume pritraukti ir privačių investicijų, ne tik pasiremti e, tik viešosiomis investicijomis. Dėkoju. Dabar Kosmas Lotovskiai. Dėkui, ponė pirmininkė. norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už šį pranešimą. Turizmas yra svarbus visų valstybių narių ekonomikoms. Turime rasti būdų, mm, kad užtikrintume, kad Europa būtų patraukliausia vieta pasaulyje turistams. Ir čia negalime užmiršti naujų technologijų, kurios atveria naujas galimybės. Aš nesu įstikinęs, kad komisija pakankamai greitai veikia. Kai kalbame, kai galvojame apie Europos Sąjungą, dažnai uh, į galvą ateina biurokratiniai apribojimai. turime mažinti juos. Kitas dalykas - vartotojų apsauga. Naujos paslaugos turi būti teikiamos, bet e, neturi būti piknaudžiaujama. Turime siekti, kad modernizavimas nemažintų vartotojų apsaugos, kad nesirastų spragų nacionaliniuose įstatymuose, turiu galvoje taip pat ir mokesčių įstatymus. Taip pat neužmirškime, kad yra regionų, e, kurie nėra gausiai lankomi turistų. Dabar per internetą galima susirasti patrauklių lankymui vietų net ir tose nutolusiose regionuose. Galima rasti įvairaus turizmo e, galimybių žemės ūkio, ekologinio, ir visokio kitokio. Tai sustiprina vietinį turizmą, bet e, tokios turizmo galimybės nėra pakankamai plačiai reklamuojamos. Ir o, kas užsima tokiu turizmu, ne visuomet žino, kaip geriau pateikti e, tokius pasiūlymus. Čia e, turime neužmiršti socialinių ir klimato sąlygų taip pat. Ir mm, nenorime čia, e, kad būtų iškraipoma konkurencija. Aš esu pateikęs ir atitinkamų komentarų. Pirmininkas sako, kad mm, kalbėtoja šiek tiek viršio laiką. Žodis kitam kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aldė frakcijos vardu aš norėčiau pritarti šiam dokumentui ir norėčiau padėkoti poniai Demonte už jos nuveiktą darbą, už šią parengtą rezoliuciją. Aš norėčiau pabrėžti, kad turizmas vaidina svarbu vaidmenį skleidžiant Europos vertybės. Ir todėl aš norėčiau, kad uh, šio pranešimo konsultuojamoje dalyje būtų parašyti, kad turizmas padeda mums skleisti Europos vertybės ir standartus visame pasaulyje. Aš pritariu dviem šio dokumento aspektams. Pirmiausia, toms vietoms, kur kalbama apie naujus mūsų ūkio aspektus. Tai yra tai, kad ūkis šiandien, mūsų ekonomika šiandien darosi vis e, tokia bendresnė. Ir e, mes turėtume į tai atsižvelgti. Tai reiškia, kad mums reikia lankstesnės ir geriau subalansuotos sistemos, kuri padėtų mūsų ekonomikai vystytis ir išnaudoti savo potencialą. Antras dalykas, kuriam aš pritariu, tai yra skaitmeninimas ir skaitmeninės darbo atvarkės ir skaitmeninių dalykų naudojimas turizmo srityje. Reikia pabrėžti, kad čia juostas ryš, interneto ryšys ir skaitmeninių technologijų naudojimas yra naudingas tam, kad galėtume skatinti turizmą. Reikia ne tik e, visur dėkti plačia juosti ryšį, bet reikia taip pat rūpintis ir tuo, kad ir salose, kalnuose, atokiausius regionus gyventi žmonės galėtų naudotis plačia juošių ryšių. Dėkuoju. Kitas kalbė, kita kalbėtoja. Ačiū, pirmininkė. Aš esu koordinatorė. Ir Norėčiau taip pat perduoti Jums gūję e frakcijos šešėlinio pranešėjo nuomonę. Mes džiaugiamės, kad ponios Demonte pranešime kalbama apie tvarumą ir apie būtinybę reaguoti naujus iššūkius. Turizmas e, svariai prisideda prie ES BVP ir todėl mes turime daryti viską, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės, kad būtų užtikrintas kokybiškas darbas. Tai yra labai svarbu, nes turizmo sektorius sudaro ne 10 procentų ES BVP. Ir šiame sektoriuje labai daug dirbančių žmonių neturi užtikrinto darbo. Ir todėl mūsų frakcija ketina pateikti pakeitimus, kuriuose bus kalbama apie jaunimo galimybės keliauti, ypač kultūros e, tikslais. Taip pat e, pateiksime pakeitimus, kuriuose bus kalbama apie infrastruktūros tobulinimą ir būtinybę daugiau dėmesio skirti tam, kad infrastruktūra, infrastruktūra būtų pritaikyta prie negaliųjų poreikių. Be to manome, kad reikia taip pat geriau keistis informaciją ir leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms bei pilietiniai visuomeniai ir kitiems gauti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta turizmo sektorėje. Ir paskutinis dalykas. Komisija turėtų užtikrinti, kad tuomet, kai ES lėšas naudoja vietos valdžios atstovai, būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Dar kartą norėčiau pasakyti labai ačiū. Aš kalbu Jill Evans vardu. Ji yra žaliųjų frakcijos pranešėjai ir ko gero yra mūsų šešėlinė pranešėjai kartu su jūsų šešėlinė pranešėjų kažkur, e, kažko užsima. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs kalbėjote ta, e, savo dokumentarą apie tai, kad komisija turėtų apžvelgti, kaip yra renk, e, renkama informacija. Uh, apie padėtį turizmo sektoriuje, tai yra kaip reikama turizmo statistika. Taip pat džiaugiamės, kad taip pat jūs savo dokumente pabrėžti, kad mūsų gamtinis paveldas yra labai svarbus ir kad būtina juo rūpintis. Ir kad vietos valdžios atstovai ir nacionalinės valdžios atstovai yra raginami rūpintis ekologiškesnių su gamta susijusių turizmu jautrus regionai, tai yra da, pakrantės, salos, kalnai. Kaip jūs ir minėjote, labai dažnai ten gyventi žmonės priklauso nuo turizmo, bet to būtent jie labiausiai ir kenčia nuo klimato kaitos, todėl jiems reikia papildomos apsaugos, kurią galima būtų numatyti klimato kaitos mažinimo politikoje. Ir taip pat regionų plėtros ir transporto sektoriuje vykdomi politiniai veiksmai turėtų, būti, turėtų atsižvelgti į jų padėtį. Reikia atidaryti viską, kad turizmas ir transportas būtų tvarus ir kad būtų naudingi ir keliautojams, ir verslui Mes norėtume, kad komisija atliktų studiją, kiek pasiteisintų tvaraus turizmo sertifikavimas, nes ši sistema gali paskatinti tvaresnį turizmą plėtotis. Be to esame įsitikinę, kad Europos geriausios, gražiausios lankytinos vietos yra priemonė, yra tas dokumentas, kuris e, turėtų skatinti ir socialinį, ir tą tokį švelnesnį turizmą, ir kuris turėtų padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir e, ponai ir ponios, mes taip pat e, remiame raginimą siekti, kad turizmo operatoriai daugiau dėmesio skirtų skirtų dviratininkams Pavyzdžiui, galima būtų plėtoti Iron Curtain Trial iniciatyvą. Taip pat nepamirškime ir traukinių, ypač naktinių traukinių. Dėkuoju. Ja, vielen Dank. Ähm. Ačiū. Dėkuoju. Ir pirmiausia, aš taip pat e, norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams, nes Man atrodo, kad šiame dokumente, kurį šiandien svarstame, yra kalbama praktiškai apie visus svarbiausius turizmo aspektus. Todėl kalbėsiu labai trumpai. Europos populiarinimas, Europos ženklas. Man atrodo, kad dažnai nenorima suprasti, suvokti, kad Europa yra bendra mūsų teritorija, bendras mūsų žemynas. Pažiūrėk, kas nors iš Kinijos ar iš kitos tolimos šalies įsivaizduoja Europą kaip vieną žemyną. Ir todėl aš manau, kad Europos ženklo naudojimas turėtų būti skatinamas. Toliau, skaitmeniniai reikalai prieiga prie įvairių e, informacinių technologijų nėra užtikrinta visur. E, kai kur Baltijos šalyse, pažiūrėjau, yra puikių pavyzdžių to, kaip galima visose e, administraciniuose pastatuose visuomet naudotis nemokamą internetu, bet kitur, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje situacija yra prastesnė. Aš rengiu pranešimą dėl vizų ir žinau, kad vizos kelia taip pat nemažai problemų. Nepamirškime, kad e, tik vienas procentas kinų išvažiuoja iš savo šalies e, atostogauti. Taigi šios šalies potencialas e, turizmo srityje yra didžiulis ir gal galima būtų supaprastinti vizų išdavimo tvarką tam, kad galima būtų pritraukti daugiau turistų. Ir dar kartą dėkoju pranešėjai už puikų dokumentą. Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Dimontę, parengus labai gerą pranešimą. Šiame dokumente kalbama apie nepaprastai visą Europai svarbų sektorių. Tačiau dažnai mes neskiriame šiam sektoriui pakankamai dėmesio, neskiriame pakankamai finansavimo, negalvojame apie turizmo populiarinimą ir apie tai, kad turizmas gali turėti tikrai didžiulę įtaką mūsų ūkiui. Kelios pastabos. Gražiausios Euro, Europos lankytinos vietos. Labai gera mintis. Bet žinome, kad buvo vykdomas ir bandomasis projektas Kalipso. Ta iniciatyva buvo skirta socialiniam turizmui skatinti. Jos tikslas buvo skatinti e, žmonės apsilankyti tose vietose, kur socialinė padėtis yra sudėtinga. Toks turizmas taip pat e, padeda žmonėms iš vairių šalių susipažinti su vietomis, į kurias paprastai jie gal ir nenuvyktų. Gal komisija galėtų papasakoti mums, kaip jie ketina atsižvelgti į šio projekto įgyvendinimo patirtį ir ar neketina jį įtraukti kai kurios šio projekto aspektus į platesnį turizmo strategiją. Toliau dviračių takai, motociklininkams skirti, skirtas turizmas. Kaip galima būtų užtikrinti, kad šios turizmo rūšis būtų kuo saugesnės? Vartotojų teisės, čia taip pat dar kai ką galima būtų padaryti, nes manau, kad vartotojų teisėmis reikėtų rūpintis ir turizmo sektorėje. Na ir turizmas ir trečiosios šalis. Turizmo sektoriui dabar yra sunku išgyventi ne tik Europoje, bet ir trečiose šalise. Ir aš manau, kad mes galėtume, plėtodami dvišalį bendradarbiavimą, pabandyti spręsti savo bendras problemas. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Dimonte už labai išsamų dokumentą. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus, kurie mano galva yra įdomiausia. Pirmiausia, komisija yra raginama pateikti ataskaitą apie tai, kaip buvo vykdomas veiksmų planas 2015 metais. Tai būtų įdomu. Toliau prekės ženklas gražiausios Europos vietos, čia yra gera mintis, ir šis prekės ženklas turėtų būti labai konkretus ir kartu jisai turėtų būti tikrai uh, labai kokybiškas, jį gauti neturėtų būti labai lengva. Ir toliau. Mes norime, kad mūsų turizmas būtų kokybiškas ir todėl reikia, kad jame dirbtų tikri profesionalai. Dar vienas įdomus dalykas tai yra kultūros, turizmas, kultūros paveldas. Ir čia gal galima būtų kalbėti ir apie kultūros turizmo paveldą. 40 procentų žmonių lanko vietas, kokias nors vietas, būtent dėl jų kultūros vertėjas. Ir, ir taip pat nepamirškime, kad ekologinis turizmas gali padėti mūsų ūkininkams išgyventi. Ačiū, Pavel Teličką. Ačiū pirmininkė, trumpai pasisakysiu. Galiu pritarti e, tam, ką Valas e, Radžiais pasakė liberalų vardu ir norėčiau pabrėžti vieną svarbų dalyką - skaitmeninė rinka ir jos svarba turizmui ir jo plėtrai. Galiu tik pabrėžti tai, kad vis dar tebe vyksta kova dėl tarptinklinio ryšio mokesčių atsisakymo ir tinklo neutralumo. Tai iš tikrųjų Būtent tai reikia akcentuoti, mes turime galvoti apie tai, kaip įgyvendinti tai, apie ką kalbame. E, turime palaikyti pasitikėjimą mūsų veiksmais. Tik visiškai pritariu pranešėjų šio požiūriu. Ačiū. Mm, aš užsirašiau taip pat tai kalbėtojų sąrašą. Be abejo, kai kuriais e, atvejais kalbame e, Baltijos jūros strategiją ir e, tame regione yra gyvendinama bendra strategija, yra Dunojaus strategija. Dar vienas pavyzdys, mes iš tikrųjų galime peržengti nacionalinės sienas. Na ir turime galvoti apie turistus keliaujančiais viešuoju transportu arba dviračiais. Ir ypač kalbant apie dviračių turizmą, iš tikrųjų labai sunku gauti jam finansavimą, nors žinome, kad ekonominis poveikis būtų palankus ir to galėtų pasinaudoti ir, ir tolimesni regionai. E, ir taip iš tikrųjų būtų naudinga ir ekonominių, ir gamtosauginių požiūrių, taip pat ir sveikatos požiūrių. Dviratininkai gyvena penkis metus ilgiau negu nevažinėjantis dviračių. Tai iš tikrųjų tikras faktas. Ir dar noriu pasakyti štai, ką kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Baltijos regione, mes turime šiltąjį sezoną tik 2-3 mėnesius, bet e, kalbant apie dviratininkus, galima tą sezoną turizmo ištesti, jis būtų ilgesnis Taigi, jeigu statomi keliai, automagistralės, tai galima gauti Europos finansavimą, bet e, jeigu bandytume tos kelius patraukti 30 km arčiau jūros, tai nebetaip lengva patvirtinti tokius projektus, turi įsikišti ministerijos ir reikia pagalvoti apie tai, kaip pristatyti tokius projektus. Tai iš tikrųjų mes turime e, galvoti apie tai, kaip šalia magistralės tiesti dviračių takus, galbūt labiau nutolusius nuo magistralių, nes dviratininkai tikrai nemėgsta magistralėmis važinėtis ar prie pat magistralių. Sutiksiu žodį komisijai dabar, prašom. Dėkui, norėčiau padėkoti poniai Del Monte už pranešimą. Pritarėme jos mintims. Taip reikia didinti šio sektoriaus konkurencingumą, geriau naudotis Europos fondų lėšomis ar struktūrinių fondų, ar kozme, pavyzdžiui, projekto e, skaitmeninimo iššūkiai noriu nuraminti parlamentą ir pasakyti, kad komisija e, tikrai neskirs mažiau dėmesio turizmui. Tiesiog mūsų darbuotojų restruktūrizavimas e, susijęs su pokyčiais turizmo srityje ir apskritai pokyčiais mūsų ekonominėje srityje, ekonomikos gyvenime. Taigi mes daugiau orientuosimės į inovacijas, į skaitmeninimą, o departamente, kuris atsakingas už turizmą, taip pat yra specialistai, e, kurie išmano kultūros ir kūrybos sektorius, nes tai irgi svarbu šio laikiniam turizmui. Jei uh, yra sektorius Europoje, kuris gali sukurti darbo vietų, tai būtent turizmo sektorius ir yra toksai. Jei tinkamai vykdysime um, turizmo politiką tiek regioninių, tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių ir labai tikimės Europos parlamento paramos. Keletas komentarų, uh, kurie buvo skirti komisijai tikrai manome, kad reikia stiprinti Europos kaip mm, turizmui patrauklios vietos įvaizdį, Europos kaip prekės ženklo stiprinimas yra svarbus ir Europą kaip bendrai patrauklę turistams vietą turėtume propaguoti. Pažiūrėkime, ką daro Amerika, bandydama pritraukti e, daugiau turistų, jinai iškelia įvairių savo aspektų specifiką, pavyzdžiui, indienų ir skiria tam nemažai lėšų. E, apie įvairių turistų grupių specifiką e, jaunimo, pagyvenusių žmonių turizmas. Taip pat labai svarbu žinoti, kada Kinijos ar Brazilijos turistai linkę yra vykti į Europą. Aš taip pat pritarčiau tam, kad e, turizmas turi prisidėti prie kovos su klimato kaita, e, kalbant apie Europos e, fondų lėšų panaudojimą. Galime pasakyti, kad pastebėjome, kad kalbant apie energetikos naudojama energijos išteklius, turizmo įmonės dažnai mm, tuos išteklius naudoja efektyviau nei kitos. Dabar komentarai dėl jūros turizmo. Pritarėme mm, tam, kas buvo pasakyta. 14 metais yra E, komisijos komunikatas, veiksmų planas šiam sektoriui ir tikrai manome, kad reikalinga būtų suorganizuoti seminarą, kuriame dalyvautų jūros turizmų užsimančios valstybės narės. Taip pat buvo kalbama apie skaidrumą turizmo sektoriuje regionuose naudojamų lėšų skaidrumą. Kosme e, lėšų naudojimas, regioninių e, fondų lėšų naudojimas nemaža dalimi. Pirmiausia, šios lėšos tenka turizmui. Komisija stebi, šių lėšų panaudojimo efektyvumą ir čia tikrai esame maloniai nustebinti, nes tos lėšos prisėda prie regionų ekonominio vystimosi ir prie e, darbo vietų kūrimo. Dabar vizų klausimas. Manome, kad tai yra vienas pagrindinių prioritėtų. Komisija pasisako už vizų režimo supaprastinimą turime studijas, kurios labai aiškiai atskleidžia, kaip vizų režimo supaprastinimas prisideda prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Dėl Kalipso programos noriu pasakyti, kad ši programa tęsiasi, jinai finansuojama pagal iš kozme programos lėšų kadangi laiko nėra labai daug, tai apsiribosiu tik tiek. Dėkui. Ačiū. Dabar pranešėja dar kartą. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegoms, šešėlėms pranešėjams ir komisijai už jos indėlį. Man tikrai malonu uh, kad dėl tiek daug dalykų sutarėme ir taip pat, kad yra noras įsigilinti į naujus pasiūlymus ir ieškoti naujų sprendimų. Ypač tai pasakytina apie pakrančių teritorijų ir jūrų turizmą, kuris gali tikrai gerokai prisidėti prie ekonomikos. Taip pat svarbus kultūrinis turizmas. Apskritai, jeigu mes įstengtume padaryti šiek tiek daugiau pabrėždami Europos išskirtinumą, tai tikrai būtų naudinga. Turime pabrėžti kultūrinius skirtumus ir tarpvalstybinis turizmas turi būti parodomas kaip patrauklus būtent dėl kultūrinių skirtumų. Ir mes turime išnaudoti tai, kas yra unikalaus visose valstybėse narėse. Na, kalbant apie darbo vietas, taip, iš tikrųjų, tos nestabilios darbo vietos um, turėtų būti sprendžiama jų problema, reikėtų uh, kurti darbo vietas, kurios būtų ne vien sezoninės ir naudotis visomis įmanomomis galimybėmis. Iš tikrųjų, turėtume taip pat daugiau pasinaudoti skaitmeninės rinkos galimybėmis ir spręsti tarptinklinio ryšio mokesčių problemas. Išgirdau argumentų, kurių aš pati nepaminėjau, bet kurie yra labai svarbus. Na ir pasakydama savo įžanginėje kalboje, aš sakiau, kad turizmas labai svarbus ekonomikai. Tai iš tikrųjų sektorius, kuris patyrė ne vieną krizę, e, bet Europoje galbūt e, netaip labai nukentėjo turizmas, netiek daug krizių buvo, galbūt e, kai kurios atskiros valstybės narės tai patyrė labiau, bet iš tikrųjų mes turime investuoti į turizmą, jeigu norime, kad mūsų ekonomika klestėtų. Ačiū, lauksiu pakeitimų. Ačiū pakeitimų teikimo data yra birželio 24 diena, 12 valanda. Prašom laikytis šio termino ir toliau periname prie kito darbo tvarkės punkto. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir pranešėjai ir šešėlinėms e, pranešėjams už šią diskusiją ir periname prie uosto paslaugų klausimo. Matau, kad ne visi salėje yra sausinėmis, tai norėčiau pakviesti E, tokia išskirtinė tvarka prieiti prie artimesnių stalų ir užsidėti ausinės. Prašom pasinaudoti turimą infrastruktūrą. Prašom visi, galite, jeigu matote nenaudojamas ausinės, prieiti ir naudotis. So, und wir sind gespannt auf die Präsentation. Kągi, netrukus išklausysime pranešėjo Knut Fleckenstein. Yra pranešėjas, žodis jam. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, galbūt dėl procedūros. Jūs prisimenate, kad per praeitą kadenciją mes aptarėme mano parengtą pranešimą šią temą ir buvo pateikti 542 pakeitimai. Mes parengėme apie 25 kompromisus ir pranešimas nebuvo baigtas renkti. Aš tik į dalį kompromisų atsižvelgiau šiame savo pranešime. Manau, kad dėrybų metu kai kurie jų vėl bus priminti Bet nenorėjau visų kompromisų įtraukti nuo pat pradžių, nes tada kyla grėsmė, kad mes ieškosime kompromisų dėl kompromisų ir čia jau viskas tikrai būtų per daug sudėtinga. Aš atsižvelgiu į tarybos nuomonę ir e, atsižvelgiu, e, įtraukiau jų pastabas į kai kurias pranešimo vietas, bet pirmiausia, man buvo svarbu, kokia yra mūsų nuomonė. Ir Mm, iš tikrųjų, galbūt apie tarybos nuomonę galvosime tada, kai ieškosime bendro sutarimo su taryba, bet tai bus vėliau. Aš kalbėjau su Niderlandų atstovais, taigi laukiu diskusijų dėl trečiojo skyriaus finansinio skaidrumo, ketvirto skyriaus mm, priežiūro ir konsultacijos. Antroje dalyje yra du pakeitimai, kurie yra svarbiausi. Tai yra pakeitimai dėl patikimo į rinką mm, ir dėl didesnė darbo sąlygų ir mokymo akcentavimo. Dėl to, kad žlugo ankstesnės dėrybos dėl pirmo ir antro uosto paslaugų paketo, tai nerašiau, kad trečiajam atsitiktų taip pat. Taigi mes darome tam tikrų pakeitimų, kad to būtų išvengta. Uh, Norėčiau gal daugiau pakalbėti apie patikimo į rinką aspektą. Iš tikrųjų, jis turi būti įtrauktas į reglamentą. Aš kalbu pranešime apie uosto paslaugų organizavimą. Uostuose yra įvairių būdų organizuoti paslaugas ir mes nenorėjome standartinio modelio, kuris būtų primestas uostams. Norime palikti valstybėms narėms teisę organizuoti savo uostų paslaugas. Jos turėtų užtikrinti mm, prieigą. Bet kai kuriems netiko antras skyrius, kai kurie mane, kad e, nuostatos per griežtos, kitos, kad nepakankamai griežtos. Ir daugelis iš tikrųjų tik bendros nuomonės nebuvo. Ir todėl e, Džiaugiuosi, kad su, susitikime su komisaru mums pavyko rasti sutarimą, ypač dėl trečios skiriaus, dėl finansinės skaidrumo. Na, toliau, regu, reglamentu siekiama pagerinti konkurenciją, tačiau jeigu mes norime stiprinti konkurenciją, turime taip pat gerinti darbo sąlygas ir vykdyti socialinį dialogą. Taigi mane neramina tai, kad e, iš tikrųjų ir blogėja situacija susijusi su darbo vietomis uostuose, daugelį Europos uostų. Mm, didžiausios problemos yra laikinas darbas ir nepakankamas profesinis pasirengimas. Negali būti taip, kad 21 amžiuje darbuotojai turi laukti mm, darbo, kurį turėtų vieną dieną ar vieną savaitę ar vieną mėnesį. Naujasis dešimtasis straipsnis, kuriame raginami visi veikėjai šią, į šią problemą įsigilinti. Tai yra naujovė. Kalbama apie tinkamą profesinį rengimą valstybėse narėse, kalbama apie socialinio dialogo skatinimą. Ir kalbama apie saugias darbo vietas, tai yra saugą darbo vietoje. Aš manau, kad galbūt šiame reglamente visų šių problemų neišspręsime, tačiau bent jau e, galima kelti šios klausimus ir parodyti visiems, kad e, mes ieškome sprendimų. Ir dar vienas elementas - finansinis skaidrumas. Tai yra pagrindinė reglamento dalis, labai svarbi ir susijusi su valstybės pagalbos aptarimu. Iš tikrųjų, finansavimo taisyklės aiškios. Jeigu skiriami, valst, skiriamas valstybės lėšas, turi būti užtikrintas maksimalus skaidrumas. Ir tą patį galima pasakyti apie kompensacijas. Kompensacijų nustatymo kriterijai turi būti visiškai skaidrus E, visiems naudotojams ir uostai turi turėti tam tikros manevro laisvės, kalbant apie atskiras dėrybas. Konkurencijos e, generalinis direktoratas e, sako, kad iki 2015 pabaigos turėtų būti pateiktas pasiūlymo projektas dėl bendrų išimčių ir uostai turėtų būti įtraukti į tą reglamentą, kas yra gerai. Klausimas tik tai, kaip jie bus įtraukti. Taigi svarbu ne vien investicijos ir e, tam tikros ribos, bet svarbu ir infra, uostų infrastruktūros tipai, e, apie kuriuos bus kalbama ir mes turime suprasti jų viešą pobūdį. Ir dar vienas aktualus klausimas e, - uostų autonomija. Kai kurie uostai sukurs didesnę pridėtinę vertę ir iš tikrųjų nėra prasmės numatyti kompensaciją uostams Madride, kurie uostams ar uostams Barcelonoje. Žinau, kad Čia nieko naujo, bet norėjau įtraukti tai į šį pranešimą. Na ir dar porą žodžių apie konsultacijas ir priežiūrą. Iš tikrųjų, negalime turėti visiems tinkančio vieno sprendimo. Kalbėdami apie konsultacijas, turime numatyti pirmiausia aiškius kriterijus ir turime palikti sprendimo laisvę patiems uostams. O kalbant apie priežiūrą, iš tikrųjų reikia numatyti priežiūros mechanizmą ir nepriklausomas prie, e, ginčių sprendimo instituciją. Jos jau egzistuoja daugelį valstybių narių. Me, ne mums spręsti, ar tai bus teismas, ar e, kitokia institucija. Svarbu, kad ta institucija būtų ir būtų e, lengvai randama ir prieinama. Tai tiek ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas teikia pastabas. E, kolegos iš ESPO, ETF e ir kitų struktūrų bendradarbiavo, nes mano, kad pranešimas eina tinkama linkme. Na ir tą patį įspūdį susidariau pabendravęs su šešėliniais pranešėjais, už kuriems norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. Na, dabar manome, kad birželio 22 turėtų būti pakeitimo teikimo diena, bet šiandien mm, buvau paprašytas atidėti šią datą vieną savaitę ir sutinku, nes mūsų darbų grafikas tikrai įtemptas. Na ir per praeitą mūsų susitikimą su šešėliniais pranešėjais mes kalbėjome apie tai, kad reikia prisiminti, kad bus vasaros atostogos, tai galbūt rugsėjo mėnesį turėtume parengti kompromisus ir tęsti darbą spalio mėnesį. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. Esu tikras, kad e, nepaisant didžiulio pakeitimo skaičiaus bus įmanoma parengti priimtiną pranešimą. Ačiū. Dank, Knut und jetzt kommen... Ačiū Knutui Fleckensteinui. Nemažai žmonių paprašė žodžio. E, tad dėja turėsime apriboti pasisakymų laiką dviem minutėmis. Elizabeth Fossenberg pirmiausia. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu laikytis laiko pribojimu. Matau, kad pranešėjas iš tikrųjų parė, nuveikė puikų darbą. Jūs kalbėjote apie racionalų sprendimą. Aš sakyčiau, kad sprendimas yra labai uh, atsargus ir gerai apgalvotas. Mes pripažįstame, kad skaidrumas yra esminis dalykas, kadangi jis sudaro sąlygas konkurencijai ES, sudaro sąlygas investicijoms, o tai yra mums visiems aktualūs klausimai. Tačiau tai taip pat labai svarbu patikimo į rinką klausimu. Ir čia mūsų nuomonės e, išsiskiria. Turint omeny dabar vykstančias dėrybas, aš manau, kad e, mes pasieksime kompromiso šio klausimu. Kai dėl darbo sąlygų ir jas reglamentuojančių nuostatų, iš tikrųjų ne viskas gali būti įtraukta į reglamentą. E, tai yra dalykai susijęs su socialiniu dialogu, mes su tuo sutinkame, tačiau turime elgtis atsargiai, kadangi kartais Mm, iš tikrųjų galime mm, pažeisti subsidiarumo principą. Mes e, sutinkame su to, ką jūs sakėte apie reglamentą ir techninės jo detalės. O kai dėl paslaugų teikėjų, taip, labai svarbus kriterijai. Tačiau mūsų nuomonė tie kriterijai turėtų būti bendros sistemos uh, dalis, nedarant jokio skirtumo, netaikant diferencijavimo, kuris vėliau keltų problemas. Septintasis straipsnis ir jo peržiūra. Mes turėtume čia galvoti apie minimalius skaidrumo reikalavimus. Turi būti kalbama apie ribotos paslaugų teikėjų grupės atranką nes e, priešingų atveju mums iš tikrųjų griež, grėstų e, užginčiamai ir konfliktai. Toliau, kai kalbame apie mokesčius, iš tikrųjų e, uostai turėtų turėti sprendimo laisvę čia. Galbūt mes turėtume įsiklausyti valstybių narių ir jų pageidavimų. Na ir dar, kalbant apie uh, mažus uostus. Čia turėtume specifines nuostatas taikyti, tie uostai aptarnauja mažiau krovinių, taigi galbūt neproporcinga jiems būtų taikyti tas pačias nuostatas. Ir dėl nepriklausomos administravimo institucijos ji taip pat yra svarbi ir todėl aš kalbu taip greitai, nes mes nesutarėme ir šiuo klausimu, manome, kad valstybės narės e, jau turi priežiūros mechanizmus ir turėtų tos institucijos prisimti visą reikiamą atsakomybę. Ir norėčiau padėkoti Jums pranešėjau, mes pasirengę toliau bendradarbiauti ir vadovautis Jūsų numatytais laiko terminais. Ačiū. Panas Vandang. Mes e, iš tikrųjų galime pritarti, palyginti racionaliam pranešėjo požiūriui, kalbant apie skaidrumą. Mes žinome, kad tai yra svarbus klausimas ir yra nemažai uostų Europoje, kurie gauna finansavimą po stalu, taip sakant, iš e, regioninių, nacionalinių struktūrų ir iš tikrųjų tai pažeidžia konkurencijos galimybės. Taigi finansinis skaidrumas turi būti sustiprintas. Tačiau mm, yra tam tikrų mm, galbūt e, besikertančių nuomonių, e, kalbant apie komisijos nuomonę. Norėčiau paklausti komisijos, galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau paaiškinti mums, e, kokios yra mm, konkurencijos ir skaidrumo nuostatos reglamente, nes ir konkurencijos generalinis direktoratas ne visai aiškiai dar pasisakė apie tai. Ir pirmininkė, kalbant apie saugumo užtikrinimą laivams įplaukiantiems ir išplaukiantiems į uostus. Nenorime, kad šioje srityje būtų taupoma ir norime, kad tai atsispindėtų pasiūlyme. Ir kalbant apie įsigaliojimo datą, buvo pasiūlymų atidėti šią datą, bet galbūt nereikėtų to daryti. ir galbūt galėtume šiek tiek vėliau pateikti pakeitimus, kad turėtume laiko viskam apmastyti. Keisne Maisner. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai Knut Fleckenstein. Tikrai malonu, e, kad pranešime viskas aiškiau nei ankstesnėme pranešime ir mes judame link sutarimo. Tai atsispindi ir komisijos pasiūlyme, ir tarybos nuomonėje, ir šiame pranešime procedūrinio požiūrio iš tikrųjų reikėtų galbūt daugiau laiko skirti teikti pakeitimus, nes yra dar myglotų dalykų, kuriuos turėtume aptarti. Mm, labai svarbu akcentuoti finansinį skaidrumą, tai yra būtent tai, ko mums reikia, turi būti visiems galiojančios aiškios taisyklės, kai dėl patekimo į rinką ir uosto paslaugų organizavimą. Iš principo, aš nemanau, kad tai, ką jūs siūlote, yra netinkama, tik tai norėčiau, kad būtų kai kas patikslinta. Visi uostai yra skirtingi ir mes turime nešti šiek tiek lankstumo. E, Anglijoje yra daug privačių uostų, ar uostai privatus, Niderlanduose jie yra valstybės E, nuosavybę, taigi negalima taikyti tų pačių taisyklių, svarbu, kad veikiantis uostai toliau sėkmingai veiktų. Darbo sąlygos ir mokymas ar profesinis rengimas taip pat svarbus, svarbu pabrėžti. Ir galbūt nereikėtų tik tai visko apversti aukštinkomis, visko pradėti nuo, šal, nuo pradžių. Mm. Aš dar pažvelgiau į komisijos pasiūlymo 20 konstatuojamąją dalį, kur kalbama apie krovinių perkrovimą. E, ir taryba savo pastabose dėl ketvirtojo straipsnio sako, kad uosto paslaugomis galėtų naudotis visi operatoriai, visi naudotojai Mes nenorime, kad būtų sudarytos skirtingos sąlygos visiems operatoriams ir galiausiai dėl nepriklausomos priežiūros institucijos. Komisijos tekstas šiuo požiūriu yra labai sudėtingas, taigi mums reikėtų kažko geresnio ir konstruktyvesnio. Kartais taryba ir pranešėjas elgesi konstruktyviau negu taryba. Mes irgi tokio požiūrio turėtume laikytis. Ačiū. Dėkui, ponia pirmininkė. Mes sveikiname šiuos pozityvius pakeitimus, kurie yra įtraukti į Fleckensteino pranešimą. Ir ypač dėl patekimo į rinką. Ir nepatekimo į rinką. Neužmirškime, kad per pastarosius trejus mėnesius trys Europos uostų darbuotojai žuvo dėl nepakankamų darbo apsaugos priemonių. Taigi mes pritarėme e, pranešėjo siūlomiems e, sveikatos ir apsaugos mokymams ir taip pat labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisės. Mes pritarėme apskritai skaidrumui, bet skaidrumas neturėtų tapti tuo figos lapeliu, e, kuriuo pridengtume priemonės, kurios sumažintų darbuotojų teisių apsaugą ir pablogintų saugumo darbe užtikrinimą. Taigi, mes dirbsime kartu, siekdami pagerinti šį pasiūlymą. Dėkui pirmininkė, dėkui ponė Fleckenstein už atliktą darbą. Trečias kartas nemeluoja. Pirmiausia, tai norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau kad viešieji finansai turi būti skaidriai naudojami, nes uostuose infrastruktūrai, uostų veiklai yra skiriama nemažai e, valstybės pinigų. E, tas vyksta Junktinėje karalystėje, tas vyksta ir kitose valstybėse narėse. Taigi galiu kalbėti ne tik kaip Anglijos, ne tik kaip Junktinės karalystės, bet ir kaip Europos atstovas. Valstybės paramos aspektas čia irgi neturėtų būti išleistas iš akių. Turime e, sparčiai dirbti su šiuo reglamentu ir turime siekti, kad valstybės pagalbos reglamentavimas šioje srityje būtų aiškus. Reglamentavimas turi gerbti Europos uostų įvairovę, atsižvelgti į jų skirtingumus, tai ir dydis, ir geografinė vieta, ir rinkos dydis. Ir aišku, kad čia mes negalima, negalime siūlyti vieno sprendimo visiems uostams ir iš antro skyriaus reikia išbraukti patekimo į rinką nuostatas. Aš džiaugiuosi tomis e, iniciatyvomis, kurios skirtos darbuotojų teisės, teisėms, socialiniam standartam, atsitiktinių darbuotojų samdymui Ir taip pat manau, kad ekvatorijos gilinimas ir e, pilotavimas turėtų būti irgi išbraukti iš šio reglamento taikymo srities. Mano frakcijos politinis tikslas yra, kad e, šį uostų politiką taptų tvaraus transporto politikos dalimi, e, kuri gerbtų aplinką, vartotojus ir užtikrintų ateitį. Dėkui. Piteris Lundgrenas. Bet pirma e, kolegė Damato. Jūs nesate kalbėtojų sąraše, sako pirmininkas, bet aš esu šešėlinė pranešėja, sako ponė Damato. Dėkui, pirmininkė. Komisija nori atverti rinką konkurencijai, kad būtų kovojama su monopolistiniais siekiai šiame sektoriuje, bet čia turime e, pagalvoti apie mažus uostus. Šiaurės Europoje ir Pietų Europoje esantis uostai labai skiriasi. Šiaurinius uostus lengviau valdyti, jie yra efektyvesni, nes Šiaurės Europos šalis nori išlaikyti labai aukštus uostų standartus, išlaikyti uostų darbo efektyvumą. Ir reglamentas e, remiasi Šiaurės uostų standartais, bet mes norime, kad nebūtų per didelė biurokratinė ir administracinė našta, kuri pablogintų situaciją ir taip nelabai sėkmingai veikiančių uostų. Norime, kad e, ten, kur e, uostų veikla nėra labai efektyvi, e, kur nėra labai daug paslaugų teikiama, būtų galima riboti paslaugų teikėjų ir tiekėjų skaičių. Europos uostai yra skirtingi, yra skirtingai organizuoti, skirtingi jų veiklos modeliai, o čia šiame e, dokumente neatsižvelgiama į uostų specifiką. Kai kurie modeliai, kurie naudojami viduržėmio jūros uostuose, visiškai netinka kitiems uostams. Mus taip pat neramina uh, kai kurie darbuotojų teisių aspektai. Norime, kad įmonės galėtų pačios organizuoti savo paslaugas, kai dalyvauja konkursuose. Norime, kad jos galėtų išlaikyti darbuotojus. Pateiksime atitinkamus pakeitimus. Pilotavimo paslaugos turėtų būti išimtos iš šio reglamento taikymos ryties, nes tai yra atskiros paslaugos mes norime, kad Europos komisija ir audito rūmai galėtų geriau kontroliuoti uostų veiklą. Turime harmonizuoti rinkos prieigą ir neužmiršti tvarumo aspektų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją kaip viršėjančią kalbėjimo laiką nes kitaip tai būtų nesažininga kitų kalbėtojų atžvilgių. Jackie Falls. Dėkui pirmininkė, dėkui pranešėjui, kuris nuoširdžiai ir daug dirbo. Jungtinė karalystė privatizavo uostus prieš 30 metų ir šis pranešimas labai norime, kad neturėtų jokių neigiamų pasiekmių. Bet nėra pakankamai dėmesio skiriama įvairioms uosto paslaugoms. Čia minimas daugiausia tik pilotavimas. Mes prieš daugelį metų panaikinome tą nacionalinę uosto darbų programą, nes jinai naudojosi mm, atsitiktiniais darbininkais ir tikrai manome, kad prie to nereiktų grįžti. Dar norėčiau pasakyti, kad viešųjų paslaugų teikimo prievalė, e, nemanome, kad tos paslaugos gali būti priverstinai e, nustatomos, nes pasiekmes gali būti nepalankios. Dėkui, ponas Vandenkamp. Dėkui, pirmininkė. Aš pritariu daugeliui prieš mane kalbėjusių kolegų, kurie sakė, kad Fleckenstein pranešimas numeris 2 duos praktinės naudos, nes jo požiūris yra realistinis, praktiškas ir leis mum mm, užtikrinti geresnį uostų veiklos reglamentavimą. Bet norėčiau paklausti, kaip e, turime užtikrinti finansinį mm, skaidrumą jis yra neatsiejamas nuo patekimo į rinką. Kaip praktiškai visą tai atrodys? Antras klausimas. Uostų paslaugos ir tų paslaugų teikėjai. Negalima čia leisti tik išsirinkti geriausias paslaugas. Uostų administracija turi sakyti, kad jei paslaugos teikiamos, tai visos uostų paslaugos turi būti teikiamos visą parą. Ir negalime uh, skatinti padienių darbininkų, padienių darbuotojų, žmonių, kurie gautų atlyginimą už dieną. Taip, darbo rinkos taisyklės e, keičiasi, galbūt uh, šiuo klausimu dar galėtume padiskutuoti. Libo Belet. Dėkui, pirmininkė. Noriu mm, padėkoti pranešėjų už pranešimą. Pritardamas kai kuriem komentaram noriu pasakyti, kad taip negalime naudoti vieno modelio visiems. Ostų valdymo modeliai kai kuriuose valstybėse narėse jau yra aiškiai komisijos patvirtinti, tai tuos modelius reiktų ir išlaikyti. Nėra priežasties jų naikinti, nes tai reiškia, kad tie uostai laikosi finansinio skaidrumo ir patekimo į rinką reikalavimų. Viešųjų paslaugų teikimo prievolė Čia tikrai neturime leisti pasirinkti tik tai e, naudingiausias paslaugas, net jei yra mm, neribojama galimybė teikti paslaugas uoste, vis tiek ta e, viešųjų paslaugų prievalė turi būti nustatoma, kad nebūtų renkamasi uh, kokias paslaugas labiausiai apsimoka teikti. Dar du dalykai, jie jau buvo paminėti, pilotavimas, sutarėme, kad jis neturėtų patekti į reglamento taikymo sritinės, tai yra visuotinio poreikio paslauga ir tas pats susijęs su uosto ekvatorijos gilinimu, bet tas yra pateikta jau ir pranešėjo pasiūlyme. Dėkoju, panas Kirkus. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai už puikų darbą. Dokumentas yra sudėtingas, šis rytis yra sudėtinga ir visi suprantame, kad kiekviena šalis turi savo ypatumų. Graikijoje, pavyzdžiui, mes turime problemų su tarifais, su mokesčiais. Mes šiuo metu išgyvename krizę ir mūsų uostai nu, turi konkuruoti su kitų šalių uostais, kurie dažnai gauna valstybės pagalbą. Skaidrumas, čia mes viskam pritarėme šimtų procentų, bet mums reikia numatyti išimti mažiems uostams. Aš kalbu apie antrosios pastraipos antrą dalį. Nes yra nemažai mažų uostų, kuriuose krovinių e, apimtis nėra labai didelės toliau naudotojai ir konsultacijos su nu, uosto naudotojais. Mes beje jau vedame tokias konsultacijas ir be, jos yra reikalingos, tačiau nemanau, kad jas reikia, jos nebūtinai turi būti privalomos. Toliau aš manau, kad e, skaidrumas yra reikalingas, nors dabar jau turim nemažai ir jisai galėtų pritraukti daugiau investicijų. Dėkuoju, Dominik, reikėjo toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gali būti tai, kad e, mūsų uostai skiriasi e, ir savo dydžių, ir e, savo darbo modelių, gal ir dėl to nu, priklausom, tai kaip mes vertiname pranešėjo darbą, parinkti dokumentą. Beje, šis dokumentas yra antrasis pranešėjo parengtas pranešimas tema ir jau ketvirtas, kuris yra svarstamas mūsų komitete. Labai geras dokumentas, labai lankstus, daugybė įvairių svarbių dalykų yra tenai paminėta. Aš pritariu tam, kas pasakyta ir dėl, dėl ekvatorijos gilinimo, dėl pilotavimo. Bet reikia, manau, atskirti valdymo įstaiga uostuose nuo uosto vadovo. Kartais tai yra ta pati e, institucija, o kartais ne. Nes e, negalime e, leisti, kad uostą valdanti institucija primitinėtų uosto darbo veiklos organizavimo įstaigai, kaip reikėtų ką daryti. Nes e, yra, pažiūrėjau, privatus uostai, kur nėra, da, e, kurie neturi jokių da, e, administra, jokios administracijos, o yra ir kitokių uostų. Toliau kontrolė. Aš manau, kad čia labai sunku bus e, užtikrinti, kad e, galima būtų skaidrumą tinkamai kontroliuoti e, visoje Europos Sąjungoje. Nes jei mes laikysimės dabartinės prinčio pozicijos, bus atsitiks taip, kad kai kur kontrolė bus griežtesnė nei kitose valstybės narise. Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau rengiant ankstesnį pranešimą ir pateikiu nemažai pasiūlymų ir galiu pasakyti, kad mūsų darbas buvo labai vaisingas ir iš pradžių galvojome, kad daug ką reikėtų išbraukti iš šio pranešimo, bet po to pagalvojome, kad reikėtų vis dėlto vadovautis mūsų siekių rengti kuo geresnius teisės aktus. Čia yra daug įvairių aspektų, jie yra susijęs su konsolidavimu ir su socialinio dialogo įtvirtinimu. Tie dalykai mums rūpėjo ir jie yra tekste ir tai yra labai gerai. Būtų įdomu sužinoti po to, kaip tarybai vertins visus šios pasiūlymus. Kai kurie dalykai yra paminėti tik konsultuojamoje dalyje. Ir aš nežinau, ar galima skaidrumą tvirtinti tik tai e, tenai siūlomomis priemonėmis. Saugumas mes visuomet e, teigiame, kad uostai patys turėtų rūpintis saugumu. 14-15 pastraipą, nežinau, ar tai, kas ten parašyta, sustiprintų skaidrumą, bet lik tai yra įrašyta, galbūt, bet kaip jau minėjau, nežinau, ar iš tikrųjų tai padidins skaidrumą. Ir dar vienas dalykas. Pranešėjas paaiškino mums, kad Negalima leisti, kad Madridas Barcelonos uostų diktuotų, kaip jisai turėtų tvarkyti savo veiklą. Bet nepamirškime, kad tai nėra Madridas, tai yra Ispanijos vyriausybė. Mes, žinot, pritaikę tokią pat logiką, galime teikti, kad Berlynas negali diktuoti savo sąlygų visai Europos Sąjungai. Ir aš tikiuosi, kad pranešėjai supranta, apie ką aš kalbu. Pane Andersen, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjas tikrai pasistengia tam, kad šis pranešimas būtų tinkamas. Jisai tikrai nemažai pasistengia dėl valstybės pagalbos. Ir už tai mes jam esame dėkingi. Aš pritariu tam, kas sakė kolegos ir apie darbuotojų teisę, socialinį dialogą ir kitus panašius klausimus. Tai yra nepaprastai svarbus dalykai ir jie turėtų būti prioritetinės svarbos. Džekė kalbėjo, kad Junktinės karalystės situacija yra kitokia nei kitų valstybių narių. Ir tas pats pasakytina ir apie mūsų profsąjungos ir pagrindinius uostus. Na, tiesą sakant, mes pagėdautume apskritai net, neturėti tokio pasiūlymo. Keith, jūs klausite, ar ne bandome mes skubotai e, renkti šį dokumentą. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad teisinė pagalba ir teisinis aiškumas yra uh, svarbus dalykai, jeigu mes norime, kad mūsų uostai galėtų ir plėstis, ir uh, sėkmingai dirbti, ir burtis į tinklus. Mums reikia grėsnių teisės aktų ir uh, Nes jau apie tai kalbėjo. Aš skaičiau tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros. Ir tiesą sakant, turiu pasakyti, kad e, stebėdama komisijos veiksmus, stebėdama kai kurios pasiūlymus, nelabai suprantu iš tikrųjų, kas čia vyksta. Arba geresnė e, teisėja, arba šis, šis dokumentas Mes turėtume e, reikalauti, kad visuomet teikiant tokio pobūdžio dokumentus būtų atliktas šio pasiūlymo poveikio aplinkai, ūkiai ir socialiniai situacijai vertinimas. Čia yra parašyta, kad institucijos susitarė, kad, kad e, visi teisės aktai turėtų būti nuseklus ir išsamus, tam, kad visiems būtų aišku, kas už ką yra atsakingas, kad būtų siekiama apsaugoti aplinką, kad nebūtų daromas ne e, proporcingas poveikis ūkiui. Štai kas yra pasakyta tarp institucinėme susitarime. Ar galime padėję ranką prie širdies teikti, kad šis dokumentas atitinka šias nuostatas? Ačiū. Prieiga prie rinkos, skaidrumas, štai kokios turėtų, turėjo būti šio pranešimo pagrindinės temos. Tačiau pranešėjas laikėsi kitokio požiūrio, nors iš esmės mes galime pritarti beveik visoms šio pranešimo mintims. Ir manome, kad reikia konsultuoti su uostų naudotojais. Ir pirmiausiai reikėtų pasitarti ir su e, paslaugų teikėjais, kad jie paaiškintų, e, ko jiems reikia, kokiu, e, kokio mokymo nes e, kokios įrangos jiems gali prireikti, nes kartais turėdami tinkamą įrangą, e, galima, tik, turint tinkamą įrangą, galima tikrai padidinti saugą. Dėkuoju už tai, kad trumpai kalbėjote. Kuo trumpiau, tuo aiškiau. Komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Aš dabar Nepasakosiu jums nepaprastai e, išsamius poveikio vertinimus, kurie buvo atlikti po to, kai buvo pateiktas šis dokumentas. Mes jau trečią kartą nagrinėjame šį dokumentą ir jau e, kalbame, išnagrinėjame visus jautriausius jo aspektus. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, pasisakymuose buvo pasakyta daug minčių, Ir e, antrasis Fleckensteino pranešimas e, tikrai yra išsamus. Čia kalbama apie skaidrumą ir skaidrumo aspektas e, yra labai svarus įnašas į mūsų pasiūlymą ir jis yra reikalingas tam, kad mes galėtume kad galėtume patvirtinti e, bendrosios išimties reglamento, e, reglamentą, kuriame yra numatytos išimtais tam tikriems uostams. Ir Taip pat yra numatytos kai kurios kitos nuostatos, kurios yra susijusios su investicijų dydžių e, uostuose. Džiaugiamės, kad taip pat kalbama apie tai, kad uostai turėtų dirbti savarankiškai, turėtų būti autonomiški, paminėtas jų finansinės e, savarankiškumas. Kartais e, daromas lygybės ženklas tarp e, uosto valdytojo ir uosto administracijos, o tai neturėtų, taip neturėtų būti. Kai kurios kitos mintis išsakytos šiame dokumente yra labai įdomios. Mes jas išnagrinėsime, nors kai kurias ko gero turėsime atmesti, nes, pavyzdžiui, dokininkų darbas, ankstesnėme pranešime apie tai nebuvo kalbama, toliau privalomas teisų perdavimas. Čia taip pat negalime pritarti šiam pasiūlymui dėl to, kad situacija valstybės narys yra skirtinga. Ir ir prieiga prie rinkos. Čia taip pat mes atsargiai vertinsime jūsų pasiūlymus. Pranešėjas stengiasi praplėsti šio dokumento taikymo sritį. Mes kalbame dabar apie uosto paslaugų teikimo organizavimą. Ir mes manome, kad labai svarbu yra užtikrinti teisę rinktis. Tai yra nepaprastai svarbus, būtinas principas ir todėl visas reglamentavimo režimas turėtų būti kuo prasmingesnis. Dar vienas svarbus aspektas, kuris turi būti išlaikytas šiame skyriuje, tai yra štai kas. tai yra uostų procedūrų kodif, kodifikavimas. Kodėl tai yra svarbu? Tai dėl to, kad tai e, sudarys vienodas sąlygas visiems, bet to bus užkirstas kelias e, skundams, o e, skundnagnyjimas labai brangiai kainuoja. Ir trečia priežastis, kodėl tai yra svarbu, tai padės mums geriau kontroliuoti padėtį nes e, kartais e, investuotojai ne iš ES šalies stengiasi įtakoti situaciją. Ir mes žinome, kad e, tam, kad galėtume geriau sukontroliuoti tuos investuotojus, mums reikia turėti kodifikuotą procedūrą. Nes žinome, pavyzdžiui, apie tokį atvejį, kai taryba parengė kodifikuotą procedūrą kitoje srityje ir e, tokia praktika pasiteisino. Taigi gal galima būtų ją dabar pasvarstyti. E, dugno gilinimui e, taikomos ypatingos sąlygos ir pilotavimui taip pat, manau, galima būtų taikyti išimtinę procedūrą. Toliau Mes įdėmiai klausimės e, kolegų pastabų. Nežinau, ar galima būtų daryti išimti mažesniems uostams, nors aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote. Šis reglamentas yra skirtas tam, kad būtų reglamentuojami uostai, e, kurie yra svarbus Europos mastu. Mes turime jau ten tį e, gairias ir manau, kad būtent e, tose gairėse galima būtų daugiau dėmesio skirti smulkesniems uostams. Dėkoju, pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Aš nekomentuosiu visų klausimų, visų pastabų. Mes apie visus tos klausimus jau kalbėjome, nagrinėdami pakeitimus. Bet man atrodo, kad ir, ir kolegas kai ko nesuprato ir aš dabar paaiškinsiu, ponia Ajala Sender. Aš nenu, kalbėjau apie mokesčius, o ne apie valstybės taikomą mokestį. Uh, Jei e, Berlynas nustatinėtų uostų mokesčius, kurie turėtų būti taikomi Hamburgo uoste, tuomet e, o, to uosto įmonės tikrai pasipiktintų. Antra, Junktinė karalystė taip uostai susiduria e, su kitomis problemomis. Man pavyzdžiui, per pasarą mūsų susitikimą buvo pasakyti, kad jie pritartų tam, kad būtų prirašytas vienas sakinys. Tai yra tai, kad, kuris atvirtintų, kad e, Junktinė karalystė nėra sala. Ir aš ketinu nuvykti į Londoną netrukus ir nebejoju, kad tenai man dar teks sulaužyti nemažai iečių. Buvo išsakytos kelios kritinės pastabos. Pavyzdžiui, smulkieji uostai. Iš tikrųjų, čia reikia sugalvoti, kaip galima būtų, kokią tvarką jiems galima būtų taikyti. Prieiga prie rinkos. Jie turi būti užtikrinta, be abejo, bet gal galima būtų tiesiog šiek tiek pakoreguoti formuluotės. Prieiga prie rinkos skaidrumas, aš manau, kad šie dalykai yra suderinami. Ir čia reikia kalbėti ne vien apie sąnaudas. Tai yra ne tik apie tai, kiek kainuos skaidrumas, bet ir tai, kaip jisai bus užtikrinamas. Skaidrumas yra labai svarbus, nes jisai leidžia išteiškinti, kaip yra formuojami įvairūs mokesčiai. Jei turite pasiūlymų dėl geresnių formuluočių, prašau man, man juos pateikti. Ir paskutinės trys pastabos. Vargu ar galime sakyti, kad kas nors tinka šiaurės uostams ir, tai, ir tas pasiūlymas visiškai netinka pietuose esantiems uostams, nes šiaurėje dirbantis uostai veikia našiau, veiksmingiau. Na, jei taip iš tikrųjų būtų, tuomet e, gal galima būtų tiesiog e, pritaikyti šiaurės uostų modelį. Aš manau, kad reikia galvoti apie tai, ar nereikėtų pakoreguoti visų mūsų nu, turimų modelių tam, kad e, dirbtume veiksmingiau ir geriau. Aš puikiai suprantu, kad e, uostų darbuotojai puikiai supranta, kad šis tekstas nepakeis iš esmės jų darbo sąlygų, bet aš manau, kad e, šis dokumentas yra proga mums nusiųsti aišku signalą, kad mes tikimės, kad darbuotojų, uostų darbuotojų darbas bus užtikrintas, kad jie galės e, tinkamomis sąlygomis dirbti. Pavyzdžiui, mes nustatysime socialinio dialogo kriterijus. Taip, gal į juos ir nebus atsižvelgta, bet tai bent jau, bent jau mes nusiusime aišku signalą, ko mes tikimės iš Europos uostų. Bent jau mes parodysime, kad mums rūpė tie dalykai. Aš manau, kad mums reikia susitarti. Už konkurenciją atsakingas generalinis direktoratas pateikė pasiūlymą dėl valstybės pagalbos ir tas e, pasiūlymas dėja nėra labai pažangus ir mes sakėme e, tą generaliniam direktoratui, kad mes turime pasiruošti balsavimui, turime aiškiai suvokti, kas mūsų laukia, nes kitaip mes e, siūlysime kažką vieną ranką ir kitą ranką atiminėsime. Uh, tą patį. Tarybos pozicija. Iš tikrųjų, būtų įdomu sužinoti, kokia bus tarybos pozicija. Gal ji ir bus mums palanki. Mes suprantame, kad reikės ieškoti kompromisu. Negalime teikti, kad ga, galutinį žodį taria visuomet taryba. Ne, aš manau, kad mes turime bendradarbiauti, turime bendrauti ir Negalime diktuoti vieni kitiems, kokia turėtų būti mūsų pozicija. Ir negalime teikti, kad e, taryboje paprastai susitarėme dėl kokio nors dokumento skub... greičiau nei pas mus. Ne. Ne. Aš manau, kad tiesiog reikia toliau uh, dirbti, bendradarbiauti ir uh, uh, laukti darbo rezultatų. And... Ačiū ponui Fleckenstein ir kitiems dalyvavusiems diskusijoje. Mes paprašėme pratesti pakeitimų, pakeitimų teikimo terminą. Dabartinis terminas yra e, birželio 29 diena, 12 valanda. Ačiū ir toliau kitas darbo turkės punktas, kuris bus svarstomas už uždarų durų. Mm, kalbėsime apie mm, trilogą ir kviečiame komisiją likti.